užbaigti visą darbą tam, kad ramiai galėtume pailsėti per atostogas. Ir taip pat manau, kad dar atostogosgi neprasidėjo, todėl laukiame kai kurių kolegų ateinant. Vienaip ar kitaip noriu visus labai nuoširdžiai pasveikinti. Mūsų programa pakankamai ilga, tačiau yra kai kurių pakeitimų. Ir tikiu, kad mes vis tiek visą darbo tvarkę aptarsime ir po to galėsiu padėkoti Jums visiems už puikiai atliktą darbą, kaip ir sekretoriatui. Dabar dėl pakeitimų. Darbo tvarkės didesnių pakeitimų tikrai nėra, nes be to Jūs žinote, kad mūsų posėdė transliuoja internetu, jisai viešai prieinamas. Turiu keletą pranešimų padaryta. Vertimo reikalai, įprastinės kalbos. O tai reiškia, kad nėra vertimo į penkias kalbas. Gaila, kad pono Glesnusės nėra, nes norėjau pasakyti jam girdint, kad turime labai aktyvų kolegą Aglesios kuris pasitraukė iš Europos parlamento ir mes turėtume palinkėti jam kuo geriausios kloties ir perduoti jam šilčiausios linkėjimus ir padėką už mūsų komitete atliktą darbą. O padirbėjo jis tikrai nemažai ir padarė daug. Buvo labai aktyvus mūsų komiteto narys, nemažiau aktyvių komiteto narių yra ir bus ateityje, bet jam jis nusipelno išskirtinės padėkos, nes atsižvelgiant į jo amžių, jis tikrai labai buvo aktyvus. Dar ponas Palisanas, kuris priklauso AIDA frakcijai, irgi pasitrauks rugsėjo mėnesį, jį pakeis ponas Jasenko Selimovič. Mes taip pat um, matysime ir poną Paulsen vėl rugsėjo mėnesio. Dabar kolegos turime patvirtinti uh, klaidų ištaisimo dokumentus. Jų yra keturi susijęs su keturiais reglamentais. Visą tai turime atlikti vadovaujantis 231 darbo tvarkos taisyklių taisykle. Ir korigendai, e, klaidų išteisimo dokumentai yra tokie, trumpai pasakysiu. Pirmiausia, tai yra reglamentas 1308-2013 metų dėl bendrojos rinko, bendrojo rinkos organizavimo ir turi būti padaryti pakeitimai trijose vietose. 230 straipsnio pirmos dalies punktuose C ir E, taip pat antrame ir septintame prieduose taryba ir komisija pastebėjo, kad um, darant tekstą su Vestinė dingo keletas um, papildymų, kurie turėjo būti ketvirtoje lentelės skiltyje. Toliau. Reglamentas 1305-2013 metų susijęs su kaimo plėtra turi būti atlikti du pataisimai 59 straipsnio ketvirtosios dalies E punkte ir šeštajame priede. Jums yra pateikti visi pakeitimai, kurie turi būti padaryti. Ir komitetas juos turi patvirtinti, o toliau jau plenarinėje sesijoje jie bus, e, pataisimai bus formaliai tvirtinami. Todėl aš turiu atsiklausę jūsų pritarimo. Dabar pritarimas. Jeigu jūs turite kažkokių prieštaravimų, tai jūs turite paskelbti apie juos iki mūsų posėdžio pabaigos. Jeigu ne, tai tada techniniai redakcinio pabudžio pakeitimai bus e, padaryti. Ir tai yra grinai formalus dalykas. Toliau ankstesnių posėdžių, kurie vyko gegužės 26-28 ir birželio 8 bei 16 dienomis, protokolai, juos reikia patvirtinti. Ar turite kolegos pastabų dėl protokolų pataisimo? Jeigu turite, pateikite jas iki posėdžio pabaigų, mes tai padarysime. Toliau komiteto misijos ataskaita apie dalyvavimą Milano Expo. Lankytėsi Milano parodoje birželio 17-19 dienomis. Ir tuoj mums bus pristatyta ataskaita. ir vėliau aš perduosiu pirmininkavimą savo pavaduotojui, nes turėsiu pasitraukti iš posėdžio, išeiti iš posėdžio dėl kitų įsipareigojimų, o ponas Dekastro negalėjo um, dalyvauti dėl asmeninių priežasčių. Mes manome, kad mūsų apsilankimas Milano paradoje buvo, nebuvo pakankamai tobulas, nes pono Dekastro nebuvo su mumis ir tai dėja minusas. Ir be jūsų tai tikrai, ponė Degastro, buvo sunku įsivaizduoti šį vizitą. O dabar pirmininko pavaduotoja ponė Gilera Garcia. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums tikrai atsirado puikia galimybė nuvykti į Milano parodą, už tai turime padėkoti ir sekretoriatui, nes sekretoriatas, rengdamas mūsų apsilankimą Milano parodoje, atliko didžiulį darbą ir atliko jį puikiai, nes viskas buvo organizuota labai gerai, turėjome nemažai susitikimų įdomių ir pamatėme, susipažinome su daugeliu standų parodoje. Taip pat mes lankėmės ir fabrike, gamykloje, kuri gamina gorgonzolos sūrį. Visą tai buvo labai įdomu. Lankėmės ir Branka muziejuje, kuo aš asmeniškai džiaugiuosi. Bet labai buvo įdomu susipažinti, kaip veikia gorgonzolos sūrio konsorciumas. Žinote, sūris labai išgarsėjęs, populiarus. Aišku, mums visiems um, trūko Paulo. Jis, galima sakyti, yra mūsų komiteto širdis, todėl mes labai tikėjomės, kad jisai bus kartu su mumis dėja. Nepavyko, bet mes visi tikrai labai patenkinti apsilankimu ir norime padėkoti kolegai. Kaip jau sakiau, mes aplankėme labai daug paviljonų, susipažinome su kai kuriomis sektoriaus naujovėmis. Asmeniškai galiu pasakyti, kad buvo labai įdomu lankytis tokioje universalioje parodoje įsivaizduoti, kas yra ekspo. Kitas dalykas, apsilankimas parodoje suteikia galimybę susipažinti su tuo, kaip veikia sektorius. Be to mes turėjome progą susipažinti ir su Milanu. Taigi pati galimybė buvo puikiai. O sekretoriatas, kaip jau minėjau, puikiai parengė vizitą ir todėl visų kolegų, ne visi jie čia yra salėje vardu, noriu padėkoti sekretoriatui už šio apsilankimo parengimą ir dar pasakyti, kad labai buvo naudinga apsilankyti Milano Expo parodoje. Ačiū. Kaip ponė teisingai pastebėjo, Ataskaitą pristatė sekretorijatas. Tai yra rašytinis dokumentas, kurio kopiją tikriausiai visi gavote. Ir a, iš savo pusės noriu pridėti keletą asmeninio pobūdžio pastabų. Expo. Kaip jūs žinote, tai yra parodoje, paroda, kurioje pristatomos idėjos, įvairios naujovės, pradant architektūrą, baigiant um, įvairiais kitais sektoriais. Ir tikrai parodą aplankė didžiulis skaičius žmonių. Architektai, kurie kūrė paviljonus, stengiasi labai naujoviškai viską padaryti ir manau, kad iš dalies jie prisidėjo prie parodos sėkmės. O patys pranešimai, kurie buvo skaitomi parodoje, irgi buvo įdomus. Jūs galite e, susipažinti su jais, nes egzistuoja jų elektroninė versija. Ir manau, kad mes paprašysime pono De Castro pristatyti savo požiūrį ir gal jis galės pasakyti keletą žodžių apie tai, kokį vaidmenį vaidina Europos įmonės bendrame pasaulinėme kontekste. Nes mūsų darbas ateityje tikrai <clears throat> nemažai siesis su FAO ir tokiu būdu mes galėsime geriau padirbėti. Taigi, ponas Dantam, ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti visiems, kurie organizavo šį apsilankymą ir kaip ponia Akvilera, taip ir aš. Manau, kad tikrai norėčiau grįžti į Milaną ir dar kartą viską apžiūrėti, gal kito apsilankimo metu. Tačiau norėčiau keletą dalykų pasakyti apie Europos Sąjungos paviljoną. Ir galiu pasakyti štai ką. Daugiau kaip prieš 50 metų Europos Sąjunga sukūrė bendrąją žemės ūkio politiką. Ir mūsų stendo tema labai aktuali. Įdomu įvertinti mūsų standą globaliame kontekste ir turiu pasakyti, kad standas nebuvo pakankamai geras, nešiolaikiškas. Taip, buvo bandoma kažką parodyti, kažkokias animacijos, kažkokių kitų dalykų, bet mane labai nuvylė pats stendas, jis tikrai nebuvo įdomus. Labai ačiū. Panas Laso. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti, kad visą tai buvo pristatoma kaip tvarios po tvarios plėtros šūkių. Tačiau ar jums netrodo, kad atsiranda tam tikras prieštaravimas, kai pagalvojame apie laisvos priekybos politiką ir žemės ūkio industrializavimą? Man atrodo, kad ne visai šita tvari plėtra dera su tais dviem dalykais. Pirmininkas, ačiū. Na, kaip sakau, mes grįšime greičiausiai prie šios temos. Ir dar turėsime progos susipažinti su kitomis nuomonėmis, o tu tarpu ačiū. Jeigu audito rūmų atstovai jau atvyko, tai mes galėtume pereiti prie penktojo klausimo tada. Taigi penktasis punktas. Mes išklausysime dviejų specialių ataskaitų pristatymą, kurį padarys Europos audito rūmų narė Kersti Kaljulaid. Kaip minėjau, yra dvi ataskaitos. Pirmiausia, tai yra penktoji tai ketvirtoji specialioji ataskaita apie techninę pagalbą ir jos indėlį į žemės ūkio ir kaimo plėtrą. Ir antra specialioji ataskaita, pažymėta penktuoju numeriu šiuo metu, kuri skirta įvertinti finansinių priemonių sėkmę ir, pers, ir nustatyti, ar tai yra perspektyvus įrankis kaimo plėtros srityje. Manau, visi jūs prisimenate kad šiuo klausimu komisijos atsakingas atstovas darė labai samų pranešimą ir manau, kad tai mums padės geriau panalizuoti klausimą. Noriu pasakyti, kad kovo 19 dieną koordinatoriai posėdžiavo kartu su Europos audito rūmų nariais atsakingais už žemės ūkio sritį. Buvo sutarta bendradarbiauti mūsų komiteto ir audito rūmų žemės ūkio skyriui ir tokiu būdu šiandieną mes išklausysime dviejų, dvi specialiasias ataskaitas. Koordinatorių posėdėje taip pat buvo kalbama ir apie paramą ir tikimės, kad e, ataskaitos leis išvelgti, kaip techninės pagalbos būtų galima sumažinti klaidų lygį ateityje. Taigi, suteiksiu žodį auditorumų nariai Kersti Kaljulaid ir ji pristatys mums šias dvi ataskaitas. O po to kaip įprasta, galėsime pasikeisti nuomonėmis. Ir pona Kaliolait. Tada tikiuosi juos atsakys. Taigi, iš karto suteikiu žodį poniai Kaliolait ir nekantriai laukiame ataskaitų pristatymo. Prašom. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju agrikomiteto nariams, kad sutikite man šią galimybę. Kaip supratau, norite, kad pristačiau abi ataskaitas iš karto ir paskui abi iš karto aptarsime. Na, taip, galime tai padaryti. Na, man čia yra ypatinga proga, nors jau esu dalyvaus kitose komitetuose pristatymas savo ataskaitas, tačiau štai dabar atvykau pas žmonės, kurie iš tikrųjų priima teisės aktus skirtus žemės ūkiui, tad man labai įdomu dalyvauti jūsų komitete. Ir taigi pirmoji ataskaita yra techninė parama, kokį įnašą įnešė žemės ūkiui bei kaimo plėtrai. Čia daugiausiai tyrėme techninės paramos valdymą bei tai, kokie, kiek tie padėjo gyvendinti žemės ūkio ir kaimo plėtros tikslus nuo 7 metų iki 13 metų žiūrėjome, kas daroma yra komisijos lygių bei valstybių narių lygių, kas, kas remiama. Taip pat, ar išlaidos yra pagrystos ir ar tinkamos yra taikomos administracinės priemonės. Techninė parama siejasi su ekspertinių žinių teikimu bei lėšų teikimu, kaip padėti vyriausybėms plėtoti jų administracinės galimybės. Ir tai galima įtraukti pat administracinės išlaidas, tačiau techninės paramos finansavimas turėtų būti skiriamas papildomų pajėgumų kūrimui. Nes būtent tokia yra pagrindinė klasikinė techninės paramos apibrieštis. Ir stebėjome valstybės narės, kurios gali finansuoti, finansuoti keletą plačiai pilištų sričių ir galima skirti iki 4 procentų nuo nacionalinės kaimo raidos voko. Ir šiame laikotarpyje valstybės narės skiria planuoti nuo pusantro milijardo eurų, o naujam laikotarpiui šis skaičius sieks 1,9 milijardus eurų. Tam, kad ištikrintume, jog parama sukurtų pridėtinę vertę, ji neturi pakeisti tų administracinių išlaidų, kurias valstybės narės arba ES administracija jau ir taip turėtų skirti kasdieniai veikloje. Tačiau matome, kad, labai, kad, iš, kad lėšos skirtos pajėgumų kūrimui labai dažnai tiesiog papildo administracinius biudžetus. Ši parama padėjo valstybės narėms padengti atlyginimų fondus kaimo plėtros srityje, tuomet, kai biudžetas sutrūko pinigų visoje Europoje. Keturis iš penkių audituotų valstybių narių aiškiai pasakė, kad administracinės išlaidos yra didžiausiai techninės paramos išlaidų dalis. Toms komisijos vidinių e, techninės paramos skirstimų didžiausia dalis 17 metais buvo skirta daugiausiai pajėgumo stiprinimui. Vis tik matome nu, nerima kelčių ženklų, kad komisija taip pat finansuoja savo administracinės išlaidas iš e, techninės paramos biudžeto vis dažniau lėšos skiriamos yra informacinėms technologijoms ir jų priežiūrai. Na, žinoma, informacinių technologijų plėtra būtų primtina kaip techninė parama, tačiau sistemų palaikymas neturi būti laikomas vienas paramos išlaidomis, nes tai yra laikoma e, administracinėmis išlaidomis. Taigi, tiek valstybės narys, tiek komisijoje auditoriai nustatė, kad labai dažnai veikla, kuri turėtų būti laikoma administracinė veikla, yra finansuojama per techninę paramą. Nors tiesiog tai nedraudžia taip, taip naudoti techninės paramos, vis tik e, Europos audito rūmai mano, kad tok, toks e, šių lėšų naudojimas nėra pats geriausias panaudojimo būdas. Ir e, ypač pastebėtina, kad šios lėšos iš tikrųjų turėjo būti panaudotos realių projektų gyvendinimui kaimo plėtros srityje. Tai ir e, bendrai žemės ūkio sektorių srityje. Taigi dabar e, o, o, reiškia, kad buvo pinigai skirti administravimui, o ne tikroms investicijoms. Žinoma, techninė parama taip skiriama ne, ne tik šioje srityje, bet ir kitose ES finansavimo srityse. Gerai, kad žinoma ne vien tik blogų žinių. Matėme taip pat labai uh, kad tinkamam problemai yra kaimo plėtros tinklai. Kaimo plėtros tinklai siekiama pagerinti bendarbiavimą, žinių e, dalinimas ir tai yra labai gera sritis, kur panaudoti techninę paramą. Toliau. Tinkamumo keli klausimai. Auditas nustatė, kad finansavimas netinkamas skiriamas pagal antrą ramstį matome, kad kartais finansuotos toks veiklos, kurios e, turėtų patenka abiems ramščiams, dėl to neturės būti finansuojamas vien tik pagal antrąjį. Čia gali būti šiek tiek painavos, koks finansavimas tink, yra tinkamas. Ir ypač problemų kyla tuomet, kai pagal pirmąjį ramstį negalima skirti kofinansavimo. finansavimo. tai, kad e, reikia, kad reikia lėšą pateisinti pagal, tik arba pagal antrąjį ramstį, arba komisijos, komisija turi tai pateisinti, sukėlė šiek tiek administracinių problemų. Taip. Audito rūmai nustatė, kad nei komisija, nei valstybės narės neturi tinkamų sistemų, kaip vertinti, ar techninė parama tei, teikiama tinkamai. O dabar norėčiau pristatyti jau e, kitą ataskaitą, finansinių instrumentų ataskaitą. Pirmininkas. Na, manau, kad galbūt galima aptarti abu kartu, abi ataskaitas kartu. Tad taip ir padarykime. Taigi dabar dėl finansinių priemonių ar jos yra tinkama ir priemonė kaimo plėtrai. Kai valstybės finansai patiria vis daugiau problemų, matome, kad reikia iškart kaip galima mažiau, skirti mažiau lėšų, pasiekti geresnės investicijas. Tikimės, kad šios investicijos bus panaudomas kelis kartus. Tai yra, kad lėšos, kurios bus panaudotos fondams įkurti, bus panaudotos dar kartą. Taip pat tikimės, kad e, politinės prie... tikslai, politiniai tikslai bus pasiekti, pritraukiant taip pat ir papildomų viešų ir privačių lėšų. Kaip sakant, bus pasinaudotas svertų. Nuo 9-14 metų valstybės narės sukūrė 11 garantinių fondų ir 3 paskolų fondus. Ir ten buvo skirta per 700 milijonų eurų iki 13 metų pabaigos. Europos komisija nori kitam periodui bent dvigubai padidinti investavimą pagrindiniams sritims. Mūsų pagrindiniai audito klausimai. Ar finansinės priemonės buvo pakank gerai parengtos ir kapitalizuotos 17-13 metų laikotarpiai? Ar finansinės paramos priemonės pasiteisino šiame laikotarpyje ir ar 420 metų sistema ir bus geresnė? Dėl įsteigimo ir kapitalizavimo. Tai matėme, kad 2013 metų laikotarpyje nebuvo tai tinkamai daroma, nebuvo tinkamai parengta programavimo sistema, trūko žinių, trūko pačios paklausos finansavimų šią srityje, kaip rodo valstybių narių apklausa. Taip pat nebuvo tinkamai vertina, kokia yra paklausa finansinėms priemonėms valstybės narėse ir taip pat trūko auditavimo. Kai kuriuose sritise Taip pat e, kai kur tai padėjo pritaikyti ant plus 2 taisyklę. Toliau dėl išlaidų įsipareigojimų, visų taisyklių tai yra. matome, kad valstybės narės pasinaudojo investicijomis. Taip pat matome, kad valstybės narės į šias investicijas iš karto užskaito kaip išlaida tada, kai jau fond, pinigai perkeliami į fondą, tačiau dar nepasiekė lėšų gavėjų. Taip pat matome, kad esamos taisyklės leidžia nurašyti visą garantijų vertę O tai yra priimtina tik tais tuomet, kai garantinis fondas paskiria visas savo lėšas, kurios viršyje jo kapitalą. Taigi matome šios trūkumus ir tai reiškia, kad kai kurie senasinės priemonės buvo per daug kapitalizuojamos. 421 milijonas eurų buvo įmokėti kapitalu 11 garantinių fondų ir skaičiuojame, kad visos garantijas, kurias šie fondai yra išdavę, tai yra apie 250 milijonų eurų, galėjo būti išduotos panaudojant vos 50 milijonų eurų pradinį kapitalą. Taigi, Europos audito rūmai vertina, kad bent 350 milijonų eurų buvo viršita kapitalizavimo reikalavimai. Taigi, reiškia, kad tokia suma buvo išaldyta niekaip neprisidėjo prie ES politikos e, įgyvendinimo. Dažnai sakoma, jog finansinės priemonės turi padaryti daugiau su mažiau lėšų, tačiau dabar buvo padaryta mažiau su daugiau lėšų. Nors matome, kad finansinės priemonės prisideda prie pinigų panaudojimo efekto bei prie sverto efekto. Ir matome, kad e, finansinės priemonės padeda pritraukti papildomą viešą ir privatų finansavimą. Audito rūmai nustatė, kad vis tik šie reiškiniai pritraukimo ir sverto nebuvo, nebuvo pakankami, bent jau laikotarpį iki 13 metų pabaigos. Valstybės narės ne, nesugebėjo pasiekti sverto efekto, nedaug privačių pinigų buvo pritraukta į fondus Čia pristatė buvo panašiai kaip kitose kaimo plėtros, e, kaimo plėtros fonduose. Taigi nustatėme, kad priemonės neveikia taip, kaip buvo tikėtasi ir ne, nebuvo pasiektas visos, visa galima nauda, kurios buvo tikėtasi iš pinigų pakartos panaudojimo naudos ir iš svertų naudos. Taip pat matėme, kad valstybės narės neturėjo pakankamos stebėjimo sistemos, kurie galėtų nustatyti, ar, e, ar gaunama ta nauda. Ir komisija bet taip pat neturėjo tokių stebėjimų priemonių. Be to, matėme, kad finansinės priemonės buvo rengiamas taip, jog e, jos, turi, jos, jos skatino išleisti daugiau papildomų viešųjų lėšų vietoj to, kad jas pakeistų. Matėme, kad tik tie, kas jau gauna grantus, gauna prieigą prie šių finansinių priemonių. tai prieštarauja pamatiniams Europos finansavimo principams, nes e, Europos biudžetas neturėtų būti neturėtų vienas pats savame prisimti visos rizikos tose projektuose. Taip pat ištyrėme, ką galima pagerinti naujame laikotarpyje, nuo 2020 metų. Ir auditorumai pastebė, kad yra, jau yra naujų geresnių elementų yra numatyti iš ankstiniai ekstantį vertinimai, taip pat daugiau paramos iš komisijos bei fondų lėšų bus išmokamas etapais. Tačiau matome, kad yra pagrindų trūkumai vis dar neišspręsti, tai yra vis dar yra perdėlio kapitalizavimo reikšmė grėsmė. Taip pat matome, kad vis dar gali nepasiteisinti šios priemonės. Džiaugiamės, kad komisarys Hogan skatina naudoti Finansinės priemonės taip pat džiaugiamės, kad siekime, kad priemonės taptų geresnės, o ne tik didesnės. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū, kad išklausėte auditorumų šį techninės ataskaitą. Zgodnie z zapowiedzią i naszą tradycją rozpoczynamy w tej chwili pytanie. Labai ačiū už Jūsų pristatymą. Kaip įprasta, mes dabar išklausysime to, ką nariai nori pasakyti. E, ponas Jasu, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir audito rūmų atstoviai. Tikrai naudinga kalbėti apie šiuos dalykus, juk jūs atliekate vertinimą. Jūs randate faktus, teikiate įrodymus. Mes e, po to visą tai išanalizuojame ir toliau vyksta dialogas, tai viskas vyksta taip, kaip ir tikėjomės. Dėkoju taip pat ir pirmininkui už tai, kad e, toliau vadovaujasi šią dialogo tradiciją. Tikiuosi, kad e, galėsime dar detaliau panalizuoti patį turinį. Kol kas dar nespėjau visko perskaityti tai mano klausimai bus susijęs su to, ką jūs pasakėte pranešėje. Kalbant apie techninę paramą, ar aš teisingai jūs supratau, kad mes ar tie, kurie turės vertinti veiklos pagrindą, kas šiaip jau priklauso nuo valstybių narių, aš pats esu regioninio parlamento narys kai e, kas nors e, iš e, Europos tarsi nori kažką primesti, bandome viską suvaldyti. Tai jūs atrodo sakėte, kad pinigai panaudoti netitiko to, kas buvo numatyta kai kuriais atvejais. Tai reikėtų galbūt tiksliau tai nurodyti, kas buvo na, panaudota, o kas ne. Toliau antroji dalis, taip pat susijusi su techninė parama. Buvo kalbama apie per didelę kapitalizaciją. Jūs sakėte, kad yra tokia rizika. Tai man kila klausimas, ar tai yra gerai ar blogai. Finansų ministras sako gerai, kai yra daug pinigų. Bet ar tai reiškia, kad tiesiog yra per daug skiriama lėšų ir jos yra nepanaudojamos, o tada jas reikia gražinti? Jei kažkas e, dirba žemės ūkio srityje ir yra tokios lėšos, tai be abejo, kad reikia tuos pinigus tinkamai išleisti. Kitas dalykas e, - nepakankamas sverto efekto panaudojimas. Tai gal jūs galėtumėte pateikti pavyzdžių, mes bandome suprasti, kokiuose projektuose buvo tinkamai panaudotas sverto efektas. Kalbant apie šį efektą kaimo plėtros programuose, tai yra ganėtinai nauja. Yra paskiriami pinigai, yra numatoma programa ir galima sakyti, kad štai viskas, darbas baigtas. Ar, ar reikia dar kažkokių tolesnių veiksmų? Tai gal tiesiog galėtumėte pateikti daugiau pavyzdžių, gerųjų pavyzdžių. Paskutinė pastaba. Finansinės priemonės kaimo plėtros srityje. Mes turėjome pasižiūrėti į ekonominį vystimąsi tose srityse. Man labai liūdna suprasti, kad buvo paskirti finansai, mes paskirėme finansus, bet jie nebuvo išmokėti. Tai mano galutinis klausimas yra toks, ar yra gerųjų pavyzdžių ir ar galima būtų jais pasinaudoti. Juk e, tikrai reikėtų pasivyti kai kuriems regionams. Ačiū. Pane Agujera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti auditorumo atstovai, kad atvyko šiandien į mūsų posėdį. Ačiū už pristatymus. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimų. Dėl finansinių priemonių. Aš esu regioninio, buvau par, regioninio parlamento narė ir man šie dalykai yra pažįstami. Techninė parama. Tai yra ta samoka, kurią jūs minėjote. Teigiate, kad galbūt ši savoka nėra pakankamai gerai apibriešta. Man kyla klausimas, ar galėtumėte jūs e, daugiau e, pakalbėti šią temą ir patikslinti. Kaip aš supratau jūsų pasisakymą, jūs sakote, kad e, administracinės išlaidos yra pernelyg didelės ir tuomet jau nevyksta pati techninė parama. Visgi per ankstesnį laikotarpį, kurį mes ir analizuojame, jūs vertinote administracinės ir valdymo išlaidas. Nežinau, ar buvo čia didelių skirtumų tarptų dviejų sričių. Kaip aš supratau, jūs sakėte, kad pinigai nebuvo tinkamai panaudoti. Nebuvo išnaudotas e, tas potencialas, kad būtų gauti maksimalus rezultatai techninės paramos. Jūs norėtumėte, kad techninė parama ir išlaidos būtų kitaip tvarkomos. Ta galima pasakyti apie daugelį valstybių, valstybių narių. Jūs teigiate, jog trūksta aiškumo tų, kurie valdo, iš tų, kurie valdo programas pusės. Gal mes iš savo pusės taip pat turėtume pateikti daugiau paaiškinimų. Reikėtų, kad tie, kurie atsakingi už programų įgyvendinimą, geriau suprastų, kas priklauso pirmajam, kas antrajam ramščiai. Toliau dėl finansinių priemonių. Ir ankstesnėse e, programuose tie, tos finansinės priemonės e, netinkamai buvo panaudojamos. Tai galbūt e, yra netam skiriamas dėmesys, juk finansinių priemonių tikslas yra generuoti naują finansavimą tam, kad būtų padidintas finansinės sverto poveikis kaimo plėtros ir žemės ūkio srityse. Gal aš blogai viską interpretuoju, bet, kaip suprantu, nuo 2017 iki 2013, kai finansinis sektorius buvo siubingas, mano šalyje buvo siubinga situacija, labai reikėjo tos finansinės paramos. Visgi, programos nebuvo sėkmingos, jos negeneravo naujų investicijų ir nebuvo sukurtas tas finansinio sverto poveikis, nebuvo privataus sektoriaus e, finansavimo. Manau, kad mes privalome pasižiūrėti, kuriuose srityse gyvendinimas nėra tinkamas, kas buvo padaryta ne taip ir kaip reikėtų pagerinti ekonominį ciklą, nereikėtų peržiūrėti programas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į atskiras valstybės narės. Pavyzdžiui, mano šalyje, Ispanijoje tikrai nėra to privataus sektorius investavimo, štai mes priklausome vien tik tai nuo valstybinių lėšų. Tikiu, kad aišku, šis fondas e, pagelbėjo žemės ūkio sektoriui, bet e, nebuvo gauta lėšų iš privataus sektoriaus už tai, kad privatus sektorius tiesiog neturėjo lėšų, kurias galėtų investuoti. Turint omenyje tai, kas vyko, tai tiesiog e, nereikėtų lyginti ankstesnio programavimo laikotarpio su dabartiniu, už tai, kad buvo didžiulė finansinė krizė. Tai nežinau, ar daromos išvados yra teisingos. Mano galva, reikėtų geriau naudoti tas finansinės priemonės ateityje, nes dabar jau ekonominis ciklas yra geresnės Aš viliuosi, kad visa sistema geriau veiks, bet man įdomi ir jūsų nuomonė. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šie du pranešimai yra nepalankus komisijos atžvilgiu. Akivaizdu, kad tos priemonės yra pernelik brangios ir neveiksmingos tie, kurie yra Agri komitete, žino, jog Europos komisija labai dažnai fantazuoja. Turime to įrodymus, nes e, panašu, kad buvo paukotos kai kurios priemonės ir tai visai neprisidėjo prie kaimo plėtros. Mes privalome teisingai panaudoti fondus, nereikia finansuoti tų dalykų, kurie to nenusipelno. Juk e, ūkininkams e, iš tiesų nelengva, e, bet nėra priemonių, kurie padėtų išeiti iš esamos krizės. Tai tiesiog yra visiškai nepriimtinas dalykas. Mums reikia, kad šio komiteto narintųsi griežtos reakcijos. Ačiū. Ponas Ropė. Noriu padėkoti auditorumo atstoviai už pateiktą ataskaitą informaciją. Aš manau, kad turėdami galimybės giliau pastudijuoti mes tą ataskaitą, galėsim jum ir vėliau užduoti klausimus ar žodžiu, ar raštu ir tiekėkime, kad e, bendrom pastangom e, mūsų tikslas turbūt ir jūsų, ir mūsų sukurti, kad e, kuo efektyvesnės būtų priemonės ir kuo investuoti pinigai tiek Europos, tiek pritraukti privatus atneštų didžiausią pačią naudą. Man šiek tiek, na, toks buvo įdomi reakcija, kada jūs pasakėt, kad, e, reiškia, ar techninė parama buvo teikiama tinkamai, jūs neturėjot galimybės patikrinti. Tai iš tikrųjų labai toks e, įdomus jūsų pasakymas, gal aš ar vertimas buvo netoks, netaip supratau, bet jeigu e, paramos tinkamumas neaiškus reiškia rezultatas, tai tada ir tikrinimo, sakykime, esmė na, sakykime, savotiškai pasidaro labai įdomi, tai tikrintos buvo ar procedūros, ar tikrintos buvo, sakykime, na, e, pačios priemonės, bet ar jos buvo tinkamai panaudotos, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai būtų labai svarbu patikrinti, ar pajėgų, sakykime, ar laiko neužteko, tai vat, apie tai e, norėčiau šiek tiek sureaguoti. Na ir kaip e, dirbęs valdybės vadovų ir konkrečiai būtent e, teko man dirbti su kaimo plėtros programa ir įgyvendinti tam tikram regione kaimo plėtros programą, tai noriu pasakyti, kad naujom šalims arba šalims, kurios įstojo, reiškia, vėliau kadangi Lietuva įstojo 2004 metais, tai buvo pirmas E, pilnas periodas 7-13 laikotarpio ir tai savotiškai mums buvo na, pamoka. Mes turėjom išmokti, e, kaip organizuoti kaimo plėtros programą, tai buvo pirmoji programa, kaip ją suderinti ir, e, sakykime, kaip pasiekti geriausius rezultatus su tais pinigais, kurie buvo skirti. Na, mes organizavom ir bandydami pritraukti privačias lėšas E, verslo priemonių finansavimą, tai noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų e, kaimo vietovėse 50 procentų ir 50 nelabai veikia. Labai mažai ūkio subjektų arba, sakykime, labai mažai žmonių, kurie gyvendami kaime turi atliekamų pinigų ir gali investuoti į verslą savo pinigų. Tada mes na, pasinaudojom tokią teisę ir paprašėm ir gavom leidimą būtent 65 procentus finansuoti, o tada prisidėjimas buvo 35 procentai. Tada ta priemonė suveikė. Ir iš tikrųjų aš manau, kad ir ateityje tokią galimybę reikia turėti, kad na, regionas atskiras ar atskira vietovė, ten kur fiziškai nėra jokios konkurencijos ir neteikiamos paraiškos, kad būtų galima ir mažesnės naudoti priemonės. Dar man, e, na, sakykime, gyvendinant iškildavo tokie dalykai, kad pakankamai ilgai reikdavo laukti pinigų jau atlikus darbus. Ir jūsų pasakymas, kad valstybėm narėm užskaitydavo, tai reiškia, na, įsisavinimą dar paramos gavėjim negavus pinigų, galbūt valstybės narė šitoje vietoje šiek tiek ir tokį piknaudžiavimą vykdo. Jos gavę pinigus, sakykime, iš komisijos, iš, na, sakykime, iš finansavimo šaltinių, iš fondų, E, pinigų gavėjams neperveda tam tikrą laiką, ten palaiko kelis mėnesius ar pusmetį, prisidengdamo savo kitas išlaidas ir paramos gavėjai nuo to kenčia. Tai manau, kad ateityje reiktų atkreipdėmėsi, kad pinigų užskaitimas būtų susijęs su paramos gavėjų, reiškia, e, gavimu, kad paramos gavėjai, na, nebūtų, sakykime, prašytojų vietos, nepriklausytų nuo valstybės narės. Ačiū. Pani poseł Neuchel. Ich habe zwei Anliegen. Ich möchte mich erstmal. Pone Pasanaičiak, ačiū. Na, pirmiausiai, tai noriu padėkoti už abie ataskaitas, nes mes kasdien gauname dokumentų, tačiau turiu pasakyti, kad retai pasitaiko taip gerai struktūrizuoti ir aiškus dokumentai. Jie trumpi, juos lengva suprasti, net ir tiems, kurie nėra šios ryties specialistai. Tikrai ataskaitos puikios ir negailima kritikos, ypač tais atvejais, kai pinigai netinkamai panaudojami, kai pinigai panaudojami atlyginimams išmokėti. ES pinigai turi būti naudojami tik tam, kam leistina. Jūs gal tik tarp eilučių visą tai pasakėte, bet e, man bent jau buvo aišku, todėl noriu už tai ir padėkoti. Dabar dėl finansinių priemonų ataskaitos vienoje, viena jūsų rekomendacija man nėra labai aiški, ten paskutinė ta, kad e, reikėtų pagalvoti apie exit, pasitraukimą. Nelabai suprantu Šeštoji rekomendacija turiu galvoje. 40 puslapis, kuris sako, kad komisija turi galvoti apie pasitraukimą. Exit, ką jūs tikrai turite galvoje? Ar jūs rekomenduojate, kad reikėtų apskritai atsisakyti kažkokios finansinės priemonės. Vėl dar kartą labai Jums dėkuoju už abie ataskaitas. Ačiū. Kita kalbančioji. Ačiū, pana pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti audito rūmams už šias dvi specialiasias ataskaitas, kurios jūs pristatėte. Akivaizdu, kad pagrindinis ataskaitos klausimas, ar tinkamai buvo panaudotos skirtos lėšos. Kita vertus, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į apskritai investicijų poveikį kaimo plėtrai. Nes kai kalbame apie techninę paramą, o tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, tai labai svarbu, kokiuose srityse tai investuoja, tie pinigai investuojami. Ir komisija teikia techninę paramą kaimo plėtros sektoriui, bet ta parama fiziškai teikiama per vietos valdžios institucijas konkrečioje valstybėje narėje. Todėl įdomu, ar pinigai yra tinkamai panaudojami kaip investicijos, ar tinkamai išleidžiami, ar duoda naudo žemės ūkio sektoriui apskritai ir ūkininkams konkrečiai. Ir apskritai, ar reikėtų tokį finansavimą patikėti vietos valdžios institucijoms, nes labai dažnai atrodo, kad um, valdžios institucijos veikia neveiksmingai ir pinigai nepanaudojami pagal galutinį tikslą. Todėl svarbiausias dalykas, kaip yra panaudojamos lėšos. Ar padeda tų lėšų investavimas užtikrinti tvarę kaimo plėtrą, o toks yra pagrindinis investicijų tikslas. Dabar dėl ūkininkavimo, tai aš manau tikrai Visi tie žemės ūkio sektoriaus fondai yra skirti tam, kad palengvėtų ūkininkavimo sąlygos, bet reikia nustatyti, ar tinkamai visą tai buvo atlikta. Mūsų komitetas dažniausiai analizuoja politinius aspektus, bet ne praktinį lėšų panaudojimą. Ačiū kitą kalbėtoją. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat esu labai dėkinga už tokį, tokias kritinės ataskaitas bet turiu papildomų klausimų dėl a, grafiko, kuris yra 16 puslapyje. Jūs palyginote, kai buvo panaudotos lėšos 2007 ir 2013 metais. Ir kad lėšų, ir kad lėšų skirimas išaugo 20 procentų. Tačiau man tikrai labai įdomu, Ar tokie pasikeitimai žemės ūkio sektorioje, kaimo sektorioje padarė kažkokį poveikį kaimuose, kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms? Ir kaip buvo su tarp sektoriniu finansavimu? Taip, visą tai labai įdomu vykdomų programų požiūrių. Toliau, 21 puslapis, 47 punktas, Ir čia kalbama apie signavimus techniniai paramai, techniniai pagalbai. Faktiškai kraštovaizdžio, kraštovaizdžio projektų atveju galima pasinaudoti tik tai keletų priemonių ir apskritai nedaug priemonių skirta šiuo atveju kaimo plėtrai. Ir ūkininkavimui konkrečiai. Aš manau, kad Po jūsų šių ataskaitų mums reikės gerokai jas panalizuoti ir pagalvoti, ar verta toliau taikyti tokias finansavimo priemonės ir tą techninę paramą. Ir aš turiu keletą klausimų prieš suteikdamas žodį komisijai. Koks atskiros programos biudžeto procentas vidutiniškai skiriamas techniniai paramai. Kaip visą tai vykdoma? Ar tiesiog yra paskirstimo principai tarp naujųjų ir senųjų valstybių narių? Ar techninės paramos poreikis auga, nes programų skaičius auga, o tos programos vis dažniau sprendžia ir kaimo aplinkos klausimus. Kaimo vietovių ir aplinkos sauginius klausimus. Aš tikrai manau, kad techninė parama yra labai svarbus dalykas, nepaisant to, kad ją labai dažnai kritikuoja. Galiausiai tik tokiu būdu mes galime sužinoti, kaip spręsti konkrečias problemas, aš pats turiu sukaupęs patirties. Ir labai svarbu, turiu pasakyti, užtikrinti nuolatinį bendravimą su komisija, kad komisija galėtų tinkamai vykdyti lėšų panaudojimo priežiūrą. žinote, kad techninė parama priskirta įvairioms biudžeto eilutėms, bet svarbiausia, kad turi būti iš anksto tinkamai pagristas lėšų panaudojimas. Gali būti naudinga pasinaudoti ir nepriklausomų specialistų, nepriklausomų ekspertų paslaugomis. O dėl finansinių priemonių. Tai finansinės priemonės taikomas paprastai ilgesnį laikotarpį, nes formulė N plus 2, kurią vadovaujamas, jinai ne visai gal tinkama, kadangi laikotarpis tokiu būdu tampa gana trumpas. Todėl daugelį kai kurių projektų reikės um, užtikrinti tolesnį finansavimą. Jūs žinote, kad komisija paprastai atsakinga už pradinį etapą, tačiau jeigu projektas plečiamas, tai jo vykdymas vis tiek vykdomas pagal anksčiau patvirtintą procedūrą, pagal pirmąją procedūrą. Šiuo metu mes kalbame apie pinigus, kurie naudojami finansavimo iš įvairių šaltinių. Taip pat nepamirškime ir eksperimentinių projektų, bandomųjų projektų, kurie pakankamai svarus naujos finansinės programos atveju ir trumpai norėčiau dabar suteikti žodį komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū ir auditorumams bei ačiū šią diskusiją, kurioje norėčiau dalyvauti. Ataskaitos naudingos ir įdomios. Komisija labai atidžiai jas nagrinėja. Turiu pasakyti, kad mes susidomėjome šiomis ataskaitomis. Apskritai, dėl techninės paramos, tai turiu pasakyti, kad komisija džiaugiasi šią ataskaitą ir rekomendacijomis, prie jų dar grįšiu. Bet prieš aptardamas atskiras rekomendacijas norėčiau bendrą pastabą pasakyti. Jūs užsimenate apie ateitį, kaip ir šio komiteto nariai. Kas yra ta techninė pagalba? Koks yra jos tikslas? Pirmiausia, techninė pagalba sudaro kaimo plėtros politikos dalį. Ir ji, jos tikslas kaimo plėtros srityje padidinti valdymo gebėjimus, tai reiškia patobulinti kaimo plėtros programų įgyvendinimą. Užtikrinti, kad kaimo plėtros programos yra tinkamai vykdomos ir tinkamai užbaigiamos. Aišku, visada lieka galimybės veikti savo nuožiūrą, bet valstybės narės šiuo atveju yra atsakingos už labai daugelį dalykų, turi suderinti daugelį praktiniams veiksmams keliamų reikalavimų kurie be kita ko apibriežti ir laike. Todėl, pavyzdžiui, 2000, jeigu kalbame apie 2007-2013 metų programavimo laikotarpį, tai jisai politinių požiūrių skyrėsi nuo ankstesniųjų ar dabartinio būtent dėl to, kad ES įsiplėtė prieimė naujų narių. Dabargi komisija labai teidžiai stebi, kaip įgyvendinamos programos. Audito rūmai e, išanalizavo techninės pagalbos taikymo sritį, e, išlaidas. Nebijotina viena, kad tiek techninė pagalba, tiek e, lėšų panaudojimas turi būti tikslinis ir administra... panaudojimas jau administracinių išlaidų padengimo tikslams gali būti pateisinamas tam tikrais atvejais. Be to, komisija įpareigoja valstybės narės pranešti komisijai apie administracinių išlaidų sumas ir techninė pagalba tokiu būdu šioje srityje tampa skaidresnė ir mes galime išanalizuoti, kaip buvo panaudotos lėšos ir kiek veiksmingai. Nebejotinai reikės padaryti tam tikrų detalių taisyklių pakeitimų, kad būtų užtikrintas geresnis a, lėšų vykdymo tinkamumo aspektas Nebijotina, kad taip pat reikia daugiau dirbti ir su valstybėmis narėmis. Komisija ir valstybės narės turi sukurti specialią sistemą, kad būtų galima kontroliuoti techninės pagalbos sritį, o tam reikalingai metodai ir metodologija. Jeigu kalbame apie artimiausią perspektyvą, tai tai reiškia, kad valstybės narės turės naudotis tinkamais rodikliais, kurie padeda įvertinti techninę pagalbą ir jos um, ir pagal ją gautų lėšų panaudojimą. Mes turėsime kai kurias taisyklės, kaip matome iš ataskaitos, patikslinti, kad galėtume tiksliai žinoti, kaip panaudojamos lėšos ir kokį tai daro poveikį kaimo plėtrai. Be to, komitetas jau nekarta kėlė šį klausimą ir šiandieną, nes komitetui rūpi, ar tinkamai yra panaudojamos lėšos. Taip pat auditorumai prašo, kad būtų išanalizuotos administracinės išlaidos jų struktūra apskritai ir ar naudojamasi tinkamomis informacinės technologijomis Tai yra vienas iš tų dalykų, kuris absoliučiai būtinas, jeigu mes norime kontroliuoti biudžeto vykdymo tvarką. Bet ką tai reiškia? Mes įsivaizduojame, kad informacinių technologijų išlaikymo lėšos yra veiklos lėšos, nes tinklo modernizavimas yra nesibaigiantis darbas nes yra naujos programos, kompiuteriai yra atnaujinami, nes jeigu aš noriu ką nors padaryti, tai reikalinga neabejotinai įdėkti naujas programas, nes pavyzdžiui, taikomosios programos yra nuolatos atnaujinamos, aš net negaliu dirbti su kompiuteriu, jeigu to nepadarau. Ir mes turime nuolatos atnaujinti mūsų informacinės technologinės sistemas, kad jos tenkintų keliamus reikalavimus ir tai yra daroma visose ES institucijose, jų padaliniuose, bet labai, nes labai svarbu, kad mes visi galėtume dirbti vienu metu su tomis pačiomis programomis. Ir todėl a, jeigu lėšos panaudojamos šiam tikslui yra priskiriamos techniniai pagalbai, tai reiškia, kad ne visai tinkamai tvarkoma apskaita. Bet kita vertus, jeigu mes nedarysime atnaujinimo sistemų, tai mes dirbsime su pasenusiamis sistemomis. Todėl kyla toks klausimas. Pagal dabartinę teisėkūros programą numatyta, kad techniniai pagalbai gali būti skirti ne, skirta nedaugiau kaip 4 procentai. Bet, ir ką tai reiškia? Komisija labai griežtai kontroliuoja, kad tas 4 procentų rodiklis nebūtų viršijamas. Ir dažniausiai e, toks tinklų atnaujinimas sudaro 1,6 procentus. Kolegos e, sako, kad techninės paramos dydžis auga Bet nepamirškite, kad atsiranda naujų tinklų, kurie ir e, informacinių technologijų tinklų, kurie yra absoliučiai būtini vykdant kaimo plėtros programas. Galų gale yra naujų teisės aktų, kurie mm, numato privaloma tam tikrų informacinių tinklų plėtrą. Aš dalyvavau viename iš posėdžių, kur buvo analizuojamos kaimo plėtros srityje panaudojamos lėšos ir žemės ūkio srityje apskritai. Mano kolega labai domisi kaimo plėtros sektoriumi ir kokios naujovės ten yra, kiek reikia atnaujinti tinklų. Todėl dabar, kai analizuojame audito rūmų ataskaitą, mes manome, kad atsirado puikiai proga komisijai geriau išnaudoti žemės ūkio sektoriui skirtas finansinės priemonės, bet aišku, visi, visos lėšas turi būti panaudojamos protingai, tinkamai, o aišku, kai kurie veiksmai reikalauja laiko. Mes taip pat manome, kad galime nuveikti didelį ir svarbu darbą, bet jo sėkmė priklauso nuo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, nes būtent valstybės narės yra naudos gavėjos ir mes tikrai ir jos turi um, vadovautis auditorumų padarytomis rekomendacijomis. Bet visą, ką norime pasakyti, kad 2007-2013 metų programavimo laikotarpio Beje, Aguilera teisingai pasakė, kad šis laikotarpis nebuvo tipinės. Kai kurie rezultatai tikrai neatspindi mūsų, siekiamų, mūsų tuo metu siekiamų tikslų dėl finansinės krizės. Kai kurios programos paprasčiausiai negalėjo būti įgyvendintos dėl labai sudėtingų ekonomikos sąlygų, ekonomikos nuopolio. Todėl daugelis valstybių narių finansinių priemonių panaudojimą vertina kaip visai naujos priemonės panaudojimą. O mes iš savo pusės bandome informuoti valstybės narės kaip galima geriau ir pirmiausia, mes dabar stengiamės sutvarkyti teisinę bazę, sutvarkyti taisyklės. Pavyzdžiui, finansinės priemonės ex ante iš ankstinės vertinimas, kuris taikomas dabartinio programavimo laikotarpiu yra užtikrinamas ir tokį vertinimą privalu atlikti, to reikalauja teisės aktai, o kada atliekamas eksantė įvertinimas, tai įvertinami visi finansinės priemonės panaudojimo aspektai. Ir manau, kad eksantė vertinimas mums pasitarnaus. Be to, Yra ir kitų teisinių nuostatų, kurios atsiras ateityje, kurios padės geriau e, susidoroti su kapitalizavimu. Manau, kad finansinių priemonių visuma, tas mechanizmas taps geresnis, kai bus atlikti reikalingi teisės aktų pakeitimai. Taip pat rengiamos ir naujos gairės, kad valstybės narės žinotų geriau, kaip taikyti, kaip panaudoti finansinės priemonės yra pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas Europos investicijų bankų. Ir mes su šiuo banku labai glaudžiai bendradarbiaujame tam, kad būtų sukurta valstybėms narėms patogiausia sistema e-kompas turėtų tapti savotišku vadovu valstybėms narėms, kad jos galėtų maksimaliai pasinaudoti programavimo laikotarpio privalumais. Bendras tikslas padvigubinti finansinių priemonių skaičių per dabartinį programavimo laikotarpį. Mes tikimės, kad mums pavyks tai padaryti, bet mes galėsime tokio šį tikslą pasiekti tik tada, jeigu dirbsime visi kartu, tai yra komisija, parlamentas ir valstybės narės. Labai ačiū. Tai gera kaip tik proga baigti šias diskusijas. Visiems ačiū už pasakymus. Ir dabar Norėčiau dar steigti žodį auditorumus, kad atsakytų į komentarus. Labai ačiū, taip, klausimų buvo labai daug, tikiuosi, kad į visus galės atsakyti, arba bent jau daugumą. Pirmiausia, vyko diskusija dėl techninės paramos kaimo plėtrai efektyvumo analizės. Ponas Jar klausė šitą klausimą, tai šis lėšas nebuvo įtrauktas. Ir, na, techninė parama buvo laikoma kaip e, lėšos administracijai. Apie tą pasisakė kai kurie ir žmonės, kurie dirbo skirtumą pinigus, tai kad dažnai buvo skirtumą pagal antrąjį e, ramstą, ne pirmąjį. Ir žinoma, jeigu lėšos skiriamas administravimui, tai tuomet tarsi nėra kaip tirti jų efektyvumą bet vis tik reikėtų atskirti tokį administracinių reikalų finansavimą. Ir, na, žinoma, aš negaliu pasakyti, kad štai par parlamentas arba komisija negali leisti šių, e, ne, negali leisti skirti šias lėšas administracijai, bet, na, tai turbūt padaryta aiškiai, kai kalbam, kad štai reikia paskirti 4 procentus kaimo plėtros voko ir kad tos lėšos gali būti skiriamos ir techniniai paramai, ir administracinėms reikmėms. Na, tuomet būtų aiškiau. Bet dabar tiesiog nėra čia aiškumo, nes dabar mes suprantame, kad techninė parama turi būti skiriama vien tik sektoriui paremti. Tad mūsų pagrindinė kritika yra, kad trūksta čia skaidrumo, trūksta aiškumo. Toliau buvo klausimas, apie, ar čia problema yra vien tik įgyvendinimas. Na ne. E, teisiškai galima taip lėšas skirti. Tik tiek, kad mes sakome, jog na, tai yra blogai suprantama techninė parama. Kitas klausimas buvo dėl perdėlio kapitalizavimo. Klausimas buvo, ar tai blogai? Tai e, manau, kad tai yra labai blogai. Buvo kalbam apie 250 milijonų garantijų, kurias buvo skirtos e, naudos gavėjams. Tai, na, sakykime, kad kas penktas projektas užlugs tuomet būtų 20 procentų rizika. O tai reiškia, kad visoms garantijoms užtektų 50 milijonų eurų. O mes štai nustatėme, kad buvo virš 400 milijonų eurų. Tai reiškia, kad na, visi projektai turėtų žlugti ir dar žlugę dar turėtų dvigubai brangiau kainuoti. Todėl e, šitoks kapitalo perteklius buvo didžiulė problema, nes tie pinigai buvo, galėjo juos išleisti kažkur kitur. Tie pinigai nedingo, tačiau jie buvo išaldyti fonduose, užuot juos išleidus kažkur kitur, kurie būtų atnešę naudos. Toliau kita problema. Jeigu gatiniai fondai yra per daug kapitalizuojami viešomis lėšomis, tuomet e, atsiranda problema, kad niekas nebeieško privačių lėšų, nebesinaudoja svertu. Ir būtent tą mes matėme vienur matėme šiek tiek e, svertų panaudojimo, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Korsikoje, taip pat, pat Italijoje, Pulėje, Rum, Rumunijoje buvo tokių dalykų, tačiau ne, ne, ne visur buvo pasiekti sverto rezultatai, pavyzdžiui, Graikijoje tai nebuvo padaryta. Štai kad, kad, kad metų viduryje tarkime, Graikijoje nebuvo pasiektas sverto efekto, nors buvo manoma, kad prisijungs privatus bankai. Taigi net ir tuomet, kai buvo numatyta, kad e, sverto efektas bus, jis nepasireiškia. Toliau. Buvo kitas klausimas dėl paramos. Ar e, audito rūmai gali atskirti tą tikrą techninę paramą nuo tų administracinių išlaidų finansavimo? Tai na, audituose mes matėme, kaip techninė parama skirstoma. Tačiau nebuvo teikiama ataskaitus srauto, kuris galėtų mums padėti nustatyti, kokia dalis visoje Europos Sąjungoje buvo skiriama tiesiog kasdienių administracinių reikmių finansavimui, o kuri techniniai paramai. Ir iš tikrųjų labai sunku yra įrodyti, kas kam buvo skiriama. Čia daug problemų kilo dėl tinkamumo kriterijų. Nes valstybės narėms buvo sunku pagrysti, ar tai yra skiriama pirmam ramščiui ar antram ramščiui. Nes techninė parama turi būti siejama su antruoju ramščiu. Tačiau buvo atvejų, kai tiesiog tas pats asmuo atlieka pareigas, atlieka funkcijas pagal abu ramščius. Ir tokių yra atvejų ir tuomet labai sunku jas analizuoti yra. Toliau buvo kalbėta apie tai, jog vėluojama išmokėti lėšas Tai Europos auditorumai stebi šią situaciją ir atlieka atskirą analizę, kiek vėluojama ar mokėti iš visų kitų Europos, Europinių fondų. Tai galima tą informaciją pateikti atskirai, nes atliekama atskirai bendrai, bendrai viso Europos lygių. Taip pat galima analizuoti ir atskirai valstybių narių lygių. Ir čia, žinoma, valstybės narys turi pačias analizuoti, ar pasisyra tokių problemų. Toliau, kągi reiškia exit strategy, tai išėjimo pasirkimo strategija. Na, kągi tai reiškia? Taigi, reiškia, kad fondas turi garantijas teikti tam tikram laikotarpiu, prieinamam laikotarpiui. Dėl to turi būti matyta procedūra, pabaigos procedūra, kaip fondą uždaryti, užbaigti jo veiklą ir kaip jo lėšas perkelti į kitas priemonės arba perkelti, tarkime, į kitą programavimo periodą. Ir kol kas, man atrodo, kad taisyklės, šios pabai, pabai, fondo darbo pabaigos taisyklės nėra aiškios. Ypač nėra aišku, kaip reikia vertinti sutikrintas garantijas kaip išlaidas. Ir tai siejasi su būtent minėta ta perteklinė kapitalizacija. Nes juk nedaug projektų žlugs, todėl fonde turi likti daug lėšų, o tos lėšos jau yra komisijai įskaičiuojamos kaip išleisti pinigai, kaip išlaidos toliau. Taip pat suprantu, kad naujam laikotarpiai, naujam programam laikotarpiai šiek tiek yra daroma kitaip. Kitaip yra vertamos tos finansinės priemonės, todėl valstybės narės taip pat minėjo, kad joms nėra aišku, kaip galima perkelti lėšas iš, iš, iš vieno fondo į kitą. Toliau. Ar buvo klausimas, ar techninė parama yra nors nu, šiek tiek apie, e, veiksminga tai paminėtume, kad jau kalbėjome apie tuos kaimo plėtos tinklus, tai tikrai yra pasteisinti priemonė, tai tikrai gerai veikia. Toliau, dėl išlaidų komisijos lygių. Ir čia mes su komisija turime techninę sutarimų. Skaičiuojant subendrintai, matome, kad nuo 7 iki 13 metų išlaidos išaugo nuo 12 iki 22 milijonų, būtent techninės išlaidos. O taip pat matome, kad kom... lėšos skiriamas informacinės technologijoms taip pat išaugo. Tačiau pagal komisijos patikimus duomenimis na, nėra, nėra aišku, kaip atskirti lėšas, kurios skiriamos yra informacinių technologijų plėtrai, o kurios yra jų palaikymui. Tai būtent apie tai mes ir kalbame, kad yra neiškumo. Ir ypač problemų kyla tuomet, kai biudžetai yra mažinami. Tiesiog matome kartais, kad yra skiriamos lėšos iš vieno biudžeto visai kitų funkcijų vykdymui. Toliau, dėl techninės, panaudo, techninės paramos uh, procento dydžio, taigi matome, kad iki procento siekia, ar šiek tiek daugiau. Matėme, kad valstybė šiek tiek mažiau pinigų skiria, kita šiek tiek daugiau. Vienas valstybė daugiau skiria pinigų vėlės projektams, kitos daugiau. Tačiau matėme, kad bendrai auga skiriamos, skiriama dalis techniniai paramai. 37 puslapyje yra atskiras priedas, kuriame yra surašyta kiek e, informacija pagal valstybės narės. Toliau. Finansinės priemonės, kaip jos turėtų veikti. Ir e, buvo siūlymas, kad reikia jas naikinti, jeigu mes manome, kad jos veikia taip prastai. Na, ne, mes taip nemanome. Audito rūmai mano, kad e, labai geras, pažiūrėjau, dalykas yra tai, jog tos pinigus galima panaudoti daugiau negu vieną kartą, taip pat, kad galima panaudoti, daugiau padaryti su mažiau pinigų. Tad tas ta siekis, jog reikia padvigubinti finansinių priemonių skaičių nuo jam laikotarpių, na, vien šio siekinio nepakanka, reikia užtikrinti, kad ir visi taip pat efektai pasireikštų, tai yra pakartotas panaudojimo efektas, taip pat sverto efektas nes vien tik priemonių padvigubinimas nepadės pasiekti šių tikslų. Vis tik labai svarbu, kad būtų galima tikrai su mažiau lėšų padaryti kuo daugiau. Ačiū. Taip, ponės ir ponai. Šiandienos diskusijos parodė, kad reikia e, toliau bendarbiauti su Europos audito rūmais, plėtoti bendarbiavimą. Žinoma, šis darbas tikrai yra labai naudingas, tai mums labai padės mūsų darbe. Tai padeda įsiaiškinti įvairius konkrečius techninius klausimus, techninės detalės mūsų sektoriuje. ir audito rūmai mums gali tikrai padėti suprasti, kaip iš tikrųjų išleidžiamos šios lėšos yra. Mes esame labai dėkingi audito rūmams už pagalbą ir žinoma ir toliau bendarbiausime su jumis. Žinoma, norėtumėm jūs taip pat pasikviesti ir vėliau ateityje. Pone pirmininkė, labai trumpai. Štai turiu minti, kaip būtų galima plėtoti dialogą su tuto rūmais. Žinoma, labai svarbus yra šis dialogas, tačiau reikėtų, kad jis būtų e, detalesnis, labiau techniniu lygiu. Reiktų, nu, kad nu, nuolat vyktų dialogas, galbūt koordinatoriai galėtų to užsiimti, kad e, nuolat vyktų dialogas su tuto rūmais, kad būtų galima stikti dažniau ir dažniau pasikalbėti. Ačiū. Pirmininkas. Na, manau, kad šį pasiūlymą galėtumėte jūs ir parengti, išplėtoti ir galėtume, manau, paskui tai naudoti. Labai ačiū. Taigi dar kartą dėkoju auditorumams ir tikiuosi, kad mes ir toliau taip šauniai bendarbiausime, nebėjau, kad tai naudinga yra abiems pusėms, taip pat, kad tai naudinga ir kaimui, žemės ūkio sektoriui. Labai dėkoju. Taip, labai ačiū, kad pakvietėte mus bendradarbiauti. Sam. Mamy troszkę pewnego chyba opóźnienia. Przechodzimy zatem do punktu szóstego. Taip. Atrodo, šiek tiek vėluojame, atliekame nuo grafiko. Pereikime prie septinto klausimo. Tai jau mano bus pristatymas. Čia kalbėsime apie rūko rūkšties kiekio nustatymą, didžiausią kiekio nustatymą aliejus riebaluose bei apie cukrus pramonės restruktūrizavimą. 58 straipsnis, 58 e, taisyklė pirmoji dalis čia taikoma. Ir taikysime suprastą procedūrą. Komisija prašo atšaukti du teisės aktus. Ir čia siekime suprasti sistemą, direktyva 76 ir 601, dvi direktyvos. Taip pat reglamentas 320, brūkšnys 2006. Koordinatoriai priėmė sprendimą, kad reikia patvirtinti pranešimą be pakeitimų pagal padas procedūrą. na, pranešimas yra labai techninis, labai techniškas. Praėjusio posėdžio metu išplatino informaciją ir šiandien štai pristatau ir patį pranešimą. Juo palaikome komisijos prašymą. Šie du teisės aktai jau yra nebeaktualūs ir dėl to jie tampa jau ir nebereikalingi. Anksčiau jie buvo labai naudingi ir kadangi buvo naudingi, jie buvo vėliau jų nuostas buvo toks į kitus teisės aktus. Praėjusią savaitę specialaus komiteto Žemės kuriklais posėdėje su taryba apie tai kalbėjome. Taip pat buvo paprašyta pakeisti teisės pag... teisinį pagrindą. Buvo kal... minimas 4 sutartis dėl ES veikimo straipsnis ir taip pat 39 straipsnis. Tuomet paprašiau teisės tarnybos nuomonės dėl komisijos prašymo. Dar kaip jau minėjau, reikia patvirtinti šį pranešimą be pakeitimo. Nors yra ir numatyta e, numatytas terminas pakeitimas teikti Liepos 23 diena. Galbūt komisija galėtų pateikti savo nuomonę. būtų labai džiugu, jeigu galėtumėte pakomentuoti ir paaiškinti, jeigu turite papildomai kokių nors paaiškinimų. Taip pat būtų labai gerai, galėtumėte kalbėti glaustai. Taip pat, žinoma, jeigu bus klausimų, tai mielai jas atsakysime. Prašau. Chairman, I can be... Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Galiu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme pranešimo projektui, kurį jūs patikėte. Tai yra techninė užduotis. Du teisės aktai dabar prarado visiškai savo aktualumą ir dėl to juos reikėtų išbraukti iš teisino tam, kad kai piliečiai skaitys teisyną, tai jiems nereikės analizuoti tų tekstų, kurie jau yra pasenę ir nebeaktualūs. Jūs paminėjote teisinį pagrindą, taip, tai yra 114 straipsnis, jis būtų pakeistas, tai yra susijęs su vidaus rinka. Mes visiškai tam pritarėme. Manome, kad jau dabar viskas yra parengta, kad būtų galima imtis tos procedūros. Ačiū. Dėkoju. Jeigu daugiau niekas žodžio neprašo, tai galime patvirtinti numatytą kalendorių. Jeigu būtų pakeitimų, tai juos reikia pateikti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Taip pat Teisinių reikalų komiteto nuomonė bus patikta iki rugsėjo 15. Mūsų komitete vyks balsavimas ir diskusijos plenarinėje sesijoje vyks rudenį. Noriu padėkoti e, visiems už šias diskusijas ir dabar pereiname prie paskutinio šio ryto klausimo. E, prieš tęsiant koordinatorių posėdį, e, tai yra apsikeitimas nuomonėmis su komisija dėl kovos su afrikiniu keuliu maru. Mes čia pakalbėsime apie afrikinio keulių maro poveikį ūkininkavimo sektoriui. Afrikinės keulių maras kelia didžiulį nerimą. Dabar tai yra plačiai paplitusi lyga. Vadinasi, mes turime gerai pasirengti, kad galėtume su šia problema susitvarkyti. Būtina numatyti prevencinės priemonės, taip pat įkurti ankstyvo įspėjimo sistemą ir greito reagavimo sistemą. Apsikeisime nuomonėmis su komisijos atstovais, pasidalysime savo mintimis. Šis maras yra nepaprastai užkrečiamas, kol kas nėra jokių vakcinų, kurios galėtų suvaldyti šį virusą. Baltijos šalis, taip pat Lenkija, per praėjusius metus buvo nustačiusios afrikinių kiaulio maro protrukių. Kyla nerimas kad ta lyga dabar ateina ir iš Rusijos bei Baltarusijos. Tokie dabar yra protrukiai Europos Sąjungoje, tai mes norėtume žinoti, ką ketina daryti komisija, kad šis protrukius suvaldytų. Kaip komisija ketina pagelbėti ūkininkams nuo to nukentėjusiems. Akivaizdu, jog Tie protrukiai daro didžiulį povukį ūkininkavimo sektoriui. Tas poveikis yra netgi didesnis. Tikrai daug ūkių nukenčia nuo šios lygos. Aš esu gavusi informaciją iš sekretariato. Atrodo, panas Hoten yra atvykęs iš komisijos. Taip pat sveikinuosi su kitais komisijos atstovais. Taip pat turime ir Sanko generalinio direktorato atstovą. Žodis Jums komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu apibendrinti PowerPoint prezentaciją, kurią esame parengę. Kokiagi dabartinė situacija susijusi su afrikiniu keulių maru. Turiu pabrėžti. Reikėtų paminėti Baltijos šalis, taip pat Lenkiją susitiko Žemės ūkio ministrai Vilniuje tam, kad apsikeistų informaciją ir kad kartu nuspręstų, ką reikėtų daryti, jog situacija pagerėtų. Afrikinis keulių maras buvo išnaikintas iš kitų valstybių narių. Čia jūs matote ekrane datas, kai buvo sėkmingai suvaldyti protrukiai tose šalise. Bet Sardinijoje nepavyko to suvaldyti. Dėl vietinių aplinkybių labai sudėtinga yra e, suvaldyti laukinių šernų judėjimą. E, Kokiagi yra istorija, labai greitai peržvelgsiu. Epidemiologinis tyrimas parodė, jog 2007 metais protrukis prasidėjo Gruzijoje. Iš Mozambiko atkeliavo ta lyga, Ir greitai dabar pereisiu per skaidrės, kad jūs pamatytumėte, kaip e, viskas vystėsi Europos Sąjungoje. Matote protrukį Gruziją 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 metais, 2012, 2013 ir dabar sustosiu ties 2014 e, metais. E, tai yra visi protrukiai taip pat Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje nuo 2007 iki 2014. Ir e, tuomet jau ne, pirmas protrakės buvo Europos Sąjungoje. Kalbant apie statistinius duomenis, tai e, buvo laukinių šernų atveju nustatyta Ukrainoje, Ukrainos šiaurėje, Rusijoje, e, vakarinėje Rusijoje prie sienos su ES pat ES buvo užfiksuota atveju prie Baltarusijos pasienio. Jūs žemėlapyje aiškiai matote, kad Baltarusijoje nebuvo tokių protrukio, apie kurios būtų pranešta gyvūnų sveikatos organizacijoms. Tai rodo, jog trūksta skaidrumo iš Baltarusijos institucijų pusės. Matote, kas vyksta aplink, bet Baltarusijoje atveju neužfiksuota. Dabar jau perinu prie ES. Matote, kad karštieji taškai yra prie sienos. Geltoni taškai tai yra laukinių šernų atvejai. Buvo rastas negyvas laukinis šernas, tuomet Žvaigždutės rodo protrukius ūkiuose. E, be dviejų didelių ūkių kitos žvaigždutės rodo smulkius ūkius, kur gyvuliai yra auginami prie namų. Akivaizdžiai užsikrėtė tie gyvuliai po kontakto su e, laukiniais šernais. Matote, kokia yra situacija prie sienos tarp Latvijos ir Estijos. Čia yra protrukiai kelių kilometrų atstumu nuo Baltarusijos ir Rusijos sienų. Kokiųgi priemonių ėmėsi ES ir valstybės narės, kokios yra tos pagrindinės priemonės. Pirmiausia, mes siekiame suderinti veterinarijos teisės aktus, kurie jau nuo 90-mečio yra priimti. Taip pat rengėme nenumatytų atvejų planus. Valstybės narės parengė nenumatytų atvejų planus, kągi daryti, jeigu pasirodytų protrukis. Mes tvirtiname tuos planus, toliau turime referencinę laboratoriją, tai yra viena iš geriausių pasaulio laboratorijų, kur yra nustatomas afrikinės kiaulių maras. Ši referencinė laboratorija padeda ir nacionaliniams laboratorijoms diagnozuoti lygą. Mes taip pat bendrafinansuojame skubos priemonės ir lygos naikinimo programas. Organizuojame ir informuotumo kampaniją, kuri taip pat yra finansuojama, kad žmonės žinotų, kokia yra situacija. Turime inspektorius, Jie ja, kelis kartus lankėsi tose keturiose valstybėse narėse, ne vien tik tai tam, kad įsitikintų, jog teisingai yra įgyvendinamos naikinimo priemonės, bet taip pat, kad ir pasižiūrėtų į sienos kontrolę prie Baltarusijos ir Rusijos, kad nepatektų infektuota medžiaga. Turime ir skubaus reagavimo komandą, tai yra specializuoti ekspertai, kurie dirba vietoje tam, kad e, pagelbėtų institucijoms kaip įmanoma greičiau susidoroti su lyga. Turime ir mokymo programą, e, kuri yra skirta saugesniam maistui. E, taip pat dirba ir moksliniai patarėjai, kurie siekia veterinarijos įstaigoms ir institucijoms padėti tvarkytis su protrukių atvejais. EFSA jau yra teikusi patarimų dėl afrikinio kiaulių maro. Šią savaitę vėlgi bus teikiama informacija dėl to, ką daryti su šernais. Vyksta ir bendradarbiavimas su pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacija, taip pat GFTAD. Septyni paveiktų valstybių narių vyriausiai veterinarijos pareigūnai bendradarbiauja, tai mūsų valstybės narės, taip pat Rusija, Baltarusija ir Ukraina. Buvo vykdomas ir inspekcijos tose septyniose šalise. Šią savaitę vyks inspekcija Rusijoje tam, kad pasižiūrėtume, kaip galima būtų pritaikyti jų praktiką kitose šalise. Mes stebime situaciją. Kokia yra dabartinė padėtis? Mes suskirstėme viską į regionus. Europoje mes visuomet vadovavomės tuo regionalizavimo metodu, kai susidurėme su įvairiomis lygomis. Nustatome infektuotas zonas. Čia ekrane jūs matote tas zonas, kurios yra infektuotos, o kita teritorija yra ta, kuriuose kurioje lygų nėra. Turime čia tris skirtingas zonas. Raudona spalva yra pažymėti tie regionai, kuriuose buvo užfiksuoti protrukiai, kur buvo pastebėta laukinių šernų sergančių, tuomet rožinė spalva, čia tik tai laukinių šernų protrukiai ir taip pat mėlyna zona tai yra buferinė sritis. Ji padeda užtikrinti, kad likusi es teritorija būtų neužkrėsta. Ir vyksta čia tas laisvas judėjimas tarp valstybių narių. Pribojimai yra taikomi skirtingais lygiais tik tai e, toms zonoms raudonai, rožiniai ir e, mėlynai tie apribojimai yra labai griežti, norint užtikrinti, kad likę regionai būtų neužkrėsti ir kad būtų galima toliau importuoti mėsos produktus, taip pat gyvas kiaules į kitas ES valstybės narės. Iš finansavimo požiūrio tai yra numatytos priemonės, kurias galima bendrai finansuoti. Dabar turime paskyrę maždaug 18 milijonų eurų per tuos pastruosius trejus metus. Naujas finansavimas bus kelbiamas kitais metais. Mūsų ekspertai lankėsi ir tose vietose, kaip jau sakiau. Jie rekomendavo užtikrinti biosaugos reikalavimus ūkiuose. Reikia vengti protrukių ūkiuose, Kaip jau sakiau anksčiau, e, infektuotos zonos rodo, kur yra protrukiai ir jei toliau ten vyksta papildomi atvejai, tai vis tiek nėra papildoma rizika, nėra papildomas pavojus, nes mes tiesiog norime užtikrinti, kad neužkrėstos zonos ir toliau liktų neužkrėstomis. Dėl e, GFTAD Jau tai minėjau, tai yra bendradarbiavimas su pasaulinė e, maisto organizacija ir pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija. E, vyko e, susitikimas septynių paveiktų šalių atstovų. Mes bandėme įtikinti Baltarusiją, kad ji turėtų teikti skaidresnį informaciją. E, kitas svarbus dalykas e, yra e, maitinimas atliekomis. Mes žinome, kad lyga taip pat yra perdodama ir per kontaktą. Taip pat negalima maitinti infektuotą mėsą, nes tai taip pat užkrečia. Mes žinome, kad kai kuriuose ūkiuose prie namų neįmanoma to išvengti, to maitinimo atliekomis, bet mes stengiamės, kad institucijos užtikrintų, jog tai nevyktų. Kitas svarbus dalykas tai yra skerdienos sunaikinimas. Reikia, kad ta skerdiena būtų pašalinta. Reikia labai įdėmiai stebėti E, situaciją, e, kai, tie, kai ta skerdiena iššala, o paskui pavasarį atitirpsta. Naikinant užkratus labai svarbu e, gerai stebėti ir laukinius šernus. Pavyzdžiui, Baltarusijoje dramatiškai buvo šaudomi šernai, kaip ir Rusijoje. Visgi tai nėra geras sprendimas. Po tokio intensyvaus šaudimo šernai pradeda bėgti ir taip užkrečia kitas laukinių šernų populiacijas, tuomet jau nebeįmanoma visko sustabdyti. Dėl tos priežasties protrukis taip staigiai išsiplėtė iš Rusijos pietų į šiaurę. Būtina stebėti laukinių šernų populiaciją, ją skirstyti Ir būtent dėl to buvo daug apie tai kalbama, dar apie tai e, kalbėsiu. Kai nebuvo pranešta apie pirmąjį laukinio šerno atvejį 2014 metų Lietuvoje, Lietuvoje, e, Rusija iš karto uždraudė keulių eksportą iš visos ES į Rusiją. Tai reiškia, kad e, buvo vienas milijardas eurų vienu atveju, pavyzdžiui, e, kai buvo pastebėtas ašernas prie Baltarusijos sienos Lietuvoje, tai tuomet buvo paskelbtas draudimas visai Europos Sąjungai. Mes pradėjome ginčą e, pasaulio priekybos organizaciją. Na, noriu pasakyti, kad fitosanitarijos srityje tai buvo toks e, pagrystas atvejis, kai mes e, pradėjome ginčą ir ta procedūra tęsis toliau kitų metų pradžioje. Vis dar vyksta diskusijos ir dėrybos e, Ženevoje šiuo metu. Jau kalbėjau apie mokslinę pusę. Žinoma, jog sklinda lyga tarp laukinių šernų tam reikia ir teikti daug dėmesio. Bet, kaip jau sakiau, šaudimas laukinių šernų nėra sprendimas, tai tiesiog priverčia juos bėgti ir taip lyga dar labiau išplinta. Tai yra aktualu valstybėms norėms, kurios yra užkretos. Aišku, nelengva yra ministrui pasakyti, kad nereikėtų imtis veiksmų, nereikėtų šaudyti šernų. Praėjusį penktadienį Vilniuje vyko tas posėdis, kaip jau sakiau, dalyvavo keturi es ministrai ir žinia buvo aiškiai visgi perduota. Reikia, kad vietoje būtų veterinarijos specialistų, kad dalyvautų aplinkosaugos institucijos, taip pat E, miško priežiūros specialistai, tam, kad visi gerai suprastų, e, kaip laukiniai šernai juda iš vienos vietos į kitą. Kaip jau minėjau, yra kelios strategijos, e, bet yra tokių, kurios neveiksmingos, apie kurias jau kalbėjau, tai yra laukinių šernų žudimas būtų tai tas pats, kaip ir sakyta, kad paukščių gripą galima suvaldyti iššaudant visus paukščius. Ne, e, tai yra netinkama, tai yra netinkamas sprendimas nei šernų, nei e, paukščių lygų atveju. Reikėtų, kad populiacija e, nesidaugintų ir kad nejudėtų, kuo mažiau yra tos populiacijos, tuo mažiau jų tuomet juda laukiniai šernai, kurie yra susirgę patys, žūsta. Nėra vakcinos, kuri dabar būtų įmanoma priešingai nei pasiutlygės atveju. Žinote, kad pasiutlygė buvo sėkmingai suvaldyta ES ir ji buvo išnaikinta, bet to paties negalima padaryti su Taigi reikėtų e, visų pirma skirti dėmesį patelėms ir galbūt kažkada pasirodys ta vakcina. Kaip jau sakiau, reikia, kad medžioklė būtų selektyvi, reikia užkirsti laukinių šernų judėjimą, reikia medžioti saugusias pateles, toliau reikia drausti maitinimą atliekomis, tam, kad tai nevyktų smulkėse ūkiuose. E, kitas dalykas yra skerdienos naikinimas. Reikia užtikrinti, kad laukiniai šernai neėstų tos skerdienos, nes jie tai daro. Žmogiškasis faktorius labai svarbus e, būtina, kad ūkininkai, kad e, tie, kurie savaitgalį vyksta pasivaikščioti miške, žinotų, jo gali pernešti virusą, kai grįžta. Būtina užtikrinti biologinę saugą ūkiuose. Tai yra tokios pačios svarbiausios priemonės. Mes kaip institucija ketiname iš naujo įvertinti tas tris zonas, kurias žemėlapį anksčiau jums rodžiau, atsižvelgdami į naujausias EFSA rekomendacijas. Tada taikysime naują strategiją arba atsisakysime e, kai kurių priemonių ir, paž... ir įvertinsime, ar valstybės narės pakankamai griežtai taiko e, šernų populacijos kontrolės e, priemonės ar pakankamai gerai stebi <clears throat> šernų populaciją tam, kad lyga nepersimestų naukinių šernų į ūkius. Ačiū. Labai ačiū. Visas sąrašas kolegų norinčių pasisakyti. Ponas Ropė pirmiausiai. Pirmininkė, ačiū, kad sutikote įtraukti šitą klausimą į šios dienos darbo tvarkę. Ačiū koordinatoriam, kurie pritarėt, kad iš tikrųjų tai klausimas europinis, klausimas svarbus ir mes negalim, na, sakykime, tik tai paklausyti pranešimų ir tuo užbaigti ir palikti, kad klausimas toliau, na, sakykime, būtų nesprendžiamas ir netramdomas. Iš tikrųjų noriu padėkoti ir komisijos atstovui, kad na, stebima, žiūrima, bet noriu ir pasakyti, kad e, vien stebėti, žiūrėti yra mažai, reikia veikti. Na, veikti žinoma reikia valstybėm ir reikia veikti ir komisijai. Noriu pasakyti, kad turbūt aš esu vienintelis e, iš komiteto narių, kuris e, gyvenu būtent raudonoje zonoje ir būtent šalia manęs, reiškia, 20 km nuo mano gyvenamosios vietos prieš gerus metus buvo E, protrukis dideliam komplekse, kur buvo palaidota 20 tūkstančių keulių. Ir tai iš tikrųjų įvykis yra neįlynis, yra įvykis siaubingas ir šiandieną dar tas kompleksas stovi tuščias, nors jau jam leista, e, na, sakykime, keulės atnaujinti. ES e, dėja reikalavimai yra labai griežti ir atsiradus trijose fermose iš dvylikos užkratui buvo sunaikintas visas komplektas, kai tame tarpe e, rytų valstybės, Baltarusija ar, ar Rusija, jie naikina būtent tik tą fermą, o viso komplekso nenaikina. Ir tokiu atveju tapo, reiškia, vietovė, be darbo žmonės e, ir be perspektyvų. Noriu pasakyti, kad e, kiek bedirbtumėm, dėja problema didėja tiek Baltijos šalyse, tiek Lenkijoje, kaip matėt iš pateiktos schemos Lietuvose užima beveik du trešdalius teritorijos ir toje zonoje, du trešdalius, reiškia teritorijoje, negalima gyventojams laikyti keulių, iki šimto keulių ūkiai yra visi sunaikinti, praktiškai yra skirta labai nedidelė, bet sudėtinga parama e, ūkininkam iš keulininkystės pereiti į kitas sritis, į avininkystę ar paukštininkystę, tai suprantama yra didžiulės investicijos, reikia laiko, vis buvo galvojama, kad e, pasibaigs problema su Rusija ir vėl galbūt bus galima grįžti atgal su keuliena, dėja tas klausimas nesisprendžia ir noriu pasakyti, kad jeigu suvaldyta, e, reiškia, šitą problemą e, keulininkistės ūkiuose, tai šernų požiūrėje tas klausimas lieka atviras ir šernai kuo toliau, tuo daugiau, vat vien 15 metais Lietuvoje užfiksuoti 57 šernai, ir būtent naujose vietose e, su užkratu ir dėja jau yra tokie, na, atvejai, kada sutinkama, kad šernai yra nešiotojai šitos lygos ir jie e, nemiršta, nežūsta nuo, nuo lygos. Tai iš tikrųjų klausimas, kuris e, užduot, turi būti užduodamas mokslininkam, kaip toliau elgtis, jeigu atsiras imunitetas pašernus ir jie toliau plis. Antras dalykas, e, atkeliauja iš Baltarusijos su maistu e, būtent e, e, kadangi nėra labai griežtai ribojama, tai Lietuva turi labai daug dirbti. Na ir problemos dar kyla dėl to, kad iš tos zonos ne tik tai keulių negalima, sveikų keulių negalima išvežti į kitą panašią zoną, į Lenkiją parduoti ar, ar, ar sakykime, į Latviją ar į Estiją yra uždrausta ir komisija liktai žada, kad šitą klausimą įspręs, bet klausimas tempėsi ir tempėsi. Ir apskritai iš tos zonos, e, reiškia, supirkėjai iš kitų šalių, e, reiškia, stengiasi numušti kainą ir, e, reiškia, avims, ir jaučiams, ir, ir, ir paukštienai, netgi grūdus nelabai nori pirkti, kadangi arba, e, reiškia, numušinėja kainas, kadangi tai yra, e, na, sakykime, jų manimų e, gali pakliūti užkratas ir taip toliau, nuo laukinių šernų ir taip toliau. Todėl manau kad e, na sakykime tos priemonės kurios buvo taikytos komisijos buvo atsisakyta taikyti tvoros sakykime tvėrimą nors lietuvos valstybė investavo ir tvėrė tvorą bet šita priemonė nebuvo pripažinta tinkama finansuoti ir mes šiandieną neturim realiai galimybės kaip uždrausti užkrėstiem naujiem šernam ateiti į lietuvą E, mes turim juos ieškoti, reiškia e, žudyti tas vietovės, lokalizuoti ir taip toliau. Ir, e, na, jeigu nebūtų dirbama, tai šiandieną matyti jau ir Belgijoje, ir, ir, ir Prancūzijoje būtų atkeliavę šernai. Ir valstybė narė patiria, manau, tas pats ir Latvija, ir Lenkija, ir Estija patiria didžiulį finansinį, didžiulę finansinę naštą E, kai kurios priemonės arba dauguma priemonių yra kompensuojama iki 70 procentų, 75 procentų, bet yra priemonių, kurios visiškai nekompensuojamos, o tos priemonės yra būtinos. E, netgi, sakykime, medžiotojai toje zonoje patiria didžiulę žalą, kadangi jiem yra labai apribota medžioklė ir taip toliau, ir tikrinimai, ir visi kiti, ir jie nėra kompensuojami, nėra kompensuojami veterinarinių mėginių paėmimai, E, ir iš tikrųjų manau, kad reikia labai rimtai prisėsti prie šitos programos, taip kaip buvo Vilniui sutarta, reiškia, komisaro su tom šalim, kad reikia parengti naują strategiją, naujas priemonės ir na, taikyti priemonės tokias, kad mažėtų šita problema. O šiandieną šita problema didėja. Todėl iš tikrųjų manau, kad ir labai prašau komisijos, kad E, prisėskim rimtai prie šito darbo ir, e, na, jeigu nesurandam vakcinos, tai pritaikykim kitas priemonės, kad problemą per metus kitus mes ją panaikintumėm, o praėjo pusantrų metų ir problema tik tai siplėtė. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Agniu. Thank you, Chair. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai, kad taip gerai informavote apie afrikinį keulių marą ir jo pasklidimą, nes problema labai labai svarbi. Ir ypač noriu padėkoti kolegai iš Lietuvos, nes jis turi tiesioginės patirties. Ir jeigu galvojame apie scenarijų, Tai ponas Ropė paminėjo, kad didžiuliai keulių kompleksai buvo uždaryti, atsirado didesnis nedarbas tose teritorijose. Aš sakyčiau, kad tikrai atrodytų, reikėtų ieškoti kito darbo. Ir tikriausiai aš, būdamas lietuvio vietoje, kuris neteko darbo, emigruočiau Jungtinę karalystę. Bet visai įmanoma, kad su rūbais lygos užkratas gali būti pervežtas. Todėl e, lyga gali paplisti, pavyzdžiui, jungtinėje karalystėje ir neva, ją nevalingai perneša asmenys, kurie dirbo Lenkijoje ar Lietuvoje užkrėstose kompleksuose. Taigi, aš manau, mes visi esam susirūpinę mes visi turime užtikrinti, kad žemės ūkis funkcionuotų, mes turime padėti perkelti tą ūkį į kitą vietą ir imtis riziką ribojančių priemonių. Nes jeigu bus taip e, eksportuojamas Afrikinio keulių maro užkratas, tai visi turėsime problemų, o mes turime užtikrinti, kad viskas yra daroma teisingai ir lygos e, užkratai likviduojami. Dar viena problema - turistai pavyzdžiui, gali iš kitų svečių šalių atvykti į rytų Europos valstybės, e, keliauti per e, užkrestą teritoriją ir visai nevalingai vėlgi paskiau pernešti tą užkratą. Todėl teisingai pasakė kolega iš Lietuvos, problema yra labai labai rimta. Ačiū. Panas Bras. Ačiū. Na pats klausimas akivaizdžiai rodo, kad susilauksime rimtų ekonominių pasiekmių. Nes jeigu lyga pasklis, paplis, tai tada kils grėsmė apskritai žemės ūkio sektoriui visoje Europos Sąjungoje. Ir tai yra labai rimta Tiesą pasakius, aš nieko negirdėjau apie tai, kaip iš Mozambiko šita lyga atkeliavo į Europą. Taigi esminis klausimas. Tikriausiai ne šarna savo kojytėm subėgiojo į Europą. Todėl mes turime labai, labai griežtai stebėti, kas įvežama į Europą, ypač iš tų šalių, kuriuose padėtis mums ne visai žinoma, nes yragi šalių, kuriuose e, tiesiog e, lygos protrukiai tampa epidemijomis. Mes turime gerai apie tai žinoti, yra šalių, kuriuose nuolatos ta lyga fiksuojama. Tai matyt, kažkas keliaudantis iš Mozambiko į Europos Sąjungą pernešė tą užkratą. Mes dažnai kritikuojama Rusija, bet mes turime taip pat ir suprasti, ar pakankamų priemonių ėmėmės, kad apsaugotume savo žemės ūkį nuo afrikinio keulių maro paplitimo. Ir tu, norėčiau duoti porą klausimų. Ar buvo bandoma atkurti bandas? Ypač jeigu kalbame apie Jeigu kalbame apie keulių kompleksus ir be to ūkio atkūrimas yra labai lėtas ir daug lėšų reikalaujantis procesas, bent jau Portugalijoje mes esame ta paskutinė šalis, kuri likvidavome afrikinio keulio, afrikinį keulių marą mūsų šalyje. Aš pats dalyvavau toje kampanijoje ir turiu pasakyti, kad tai truko nepaprastai ilgai. Dabar vakciną. Vis turi būti aiškiai suprasta, kad reikalinga ta vakcina, jinai būtina, nes nuo lygos krenta didžiulis skaičius gyvulių. Ir vakcinavimo būdu mes tikrai sumažintume lygos likvidavimo galimybę. Taigi e, prevencija, profilaktika yra labai svarbus dalykas, bet mums būtina siekti visiško lygos likvidavimo. Negalime apsiriboti vien tik vakcinavimu. Aišku, jeigu būtų tokia vakcina rinkoje ir mes pasinaudotume tik tai ją, ja, tai būtų didžiulė klaida. Nes mes kita vertus nepasinaudojame visais metodais, kurie egzistuoja. Ir man kyla keletas klausimų. Pirma, ar tikrai visos priemonės panaudotos, siekiant užtikrinti, kad ne vienas mėsos gramas nepatektų iš probleminių valstybių narių į kitas valstybės narės. Ką mes darome su tvoromis, tiesą pasakius? ar yra kažkokie tai dezinfekavimo metodai, valymo metodai, kad iš pažeisto ūkio vykstančios transporto priemonės ar asmenis būtų tinkamai dezinfekuoti. Nes jeigu asmuo, pavyzdžiui, nakvoja tokiame pažeistame ūkija, tai reiškia, kad reikia visiškai likviduoti, sunaikinti tuos rūbus, kuriuos jis dėvėjo. Taip pat reikia absoliučiai kruopšiai dezinfekuoti transporto priemonės, kurios važiuoja pirmin atgal. Bet problema kyla tada, kai kalbame apie mažus ūkius. Ir šiuo atveju, aš manau, būtent valdžia jau turi įsikišti ir žiūrėti, kad lyga nepaplistų eksportuojant mėsą. Labai ačiū. Taip, dar yra šeši kalbėtojai sąraše. Taigi po pusantros minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad įtraukite šį klausimą į darbo atvarkę. Tai, tai yra tikrai tokia lyga, kur kelia grėsmės Europos Sąjungai, ne tik Baltijos valstybėms. Ir, na, grėsmė, kad lyga plis yra didelė. protrukis prieš pusantrų metų kilo iš Rusijos per Rusiją. Ir štai matome, kad afrikinis keulių maras paplito Europos Sąjungą. Ir po to, to pristengdami, rusai boikotuoja importą iš Europos Sąjungos. Tad labai svarbu kelti klausimą, ar Europos Sąjunga ir ypač komisija įdeda pakankamai pastangų, kad lygą sunaikintų. Nes štai dabar jau problema tęsiasi pusantrų metų. Reikia skubiai daugiau tyrimų, kaip problemą išspręsti. Taip pat apklausti komisijos, ar pakankamai finansuojami yra tyrimai ir ar pakankamai dirbama naikinant šį lygą. Ačiū. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų komisijos atstovams. savo prezentacijoje rašėte, kad problemas prasidėjo Gruzijoje 7 metais, o dabar 15 metai yra ir, ir problema pasiekė keturis Europos Sąjungos, keturis Europos Sąjungos valstybės. Taigi 8 metai praėjo. Ir lyga ne tik nesunaikinta, bet ir sparčiau plinta. Mano šalis, Lenkija taip pat yra paliesta šis lygos. Tai noriu atkreipti dėmesį į dvi problemas. Pirmiausia, dėl trijų minėtųjų zonų ir dėl atsakomybių, kurios tenka ūkininkams, kurie laiko keulės tose zonose. Čia turiu galvoje biosaugos priemonės. Taigi, tos priemonės reiškia, kad auga gamybos kaštai. ir tokiuose versluose dirbti darosi nepelninga. Lenkijoje taip pat yra ir mėsų apdorojimo pramonė, yra veikia. Čia taip pat veikia ir užsienio kapitalo įmonės. Ir jos gana aiškiai pasakė, kad e, visiškai neapdirbs jokios mėsos iš Lenkijos, ne tik iš probleminio regiono. Ir kalbama ne tik apie šernų mėsos perdirbimą, bet iš viso apie, vis, apie mėsos šalies. Tad e, gerokai sumažėjo Lenkijoje mėsos apdirbimas ir tai yra ekonominė problema. Ačiū. Ponas Dantė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Plačiau pagalvoju, turėtumėm pasakyti, kad kyla problemų, jog laukiniai ir naminiai gyvūnai užkrečia vieni kitus kalbant apie iš keulės ir šernus, bet ir kitų atvejų. Būtų gerai, kad komisija pristatytų savo darbą šią srityje, kaip su to kovojimu. Norėčiau bija Sanko direktoratui sakyti komentarą. Envi direktoratas turi savo poziciją, ypač dėl buveinių direktyvos, kad e, yra tam tikros rūšis, kurias mes anksčiau saugojame, o dabar jau tos rūšis tampa probleminėmis, nes gali ne, nešioti užkratus. Pavyzdžiui, Italijoje buvo tokių problemų. Buvo problemų su kalnų oškomis, nes jos nešiojo tą patį užkratą, kuris vėliau užkrėsdavo paukščius. Taip pat, taip pat Maltos karštinė buvo nešiojama. Ir buvo sutarta, kad reikės tos gyvūnus sunaikinti. Tokia klausimas, ar pakankamai gerai yra vertinama rizika Europoje dėl to, kaip vienas užsit gali pernešti užkratus viena kitoms. Tiek laukinės, tiek naminės. Ačiū. Ponas Ozon. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tik labai trumpai, viena istorija. Pietų Prancūzijoje taip pat buvo problemų su šernais. Pietų Prancūzija yra toks medžioklės regionas populiarus. Ir na, pasakytina, kad Problema yra tai, kad e, tai yra pasienio regionas ir gali per sieną patekti į mūsų šalį užkratas. Tai kila klausimas, kaip apsaugoti nuo, plėt, kaip saugoti nuo plėtros, kai sienos nėra pakankamai gerai saugomas. Ačiū. Ponas Pačkovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau prisidėti prie to, ką diskutuojama Be abejo, reikia, kad viso Europos Sąjungos sureaguotų. Juk Europos Sąjunga veikia bendra rinka, ar ne? Reikia atliepti šios didžiosios iššūkius, kurie kyla Europos Sąjungai. Mes vis kalbame apie vieningą rinką, tačiau na, niekas nesimo veiksmų štai Afrikinio keulių maro atveju. Tai paliekama tik Lenkijai, Lietuvai, Estijai, kitoms šalims, kurios kenčia nuo šios, nuo šios lygos. Jeigu vis tik turime vieningą rinką ir jeigu afrikinis keulių maras štai pasiekia Lenkiją, tai reikia laikytis prieldos, kad lyga taip pat pasieks, pasieks ir Portugaliją, nes turime vieningą rinką ir dėl to reikia iš karto imtis atitinkamų priemonių. Galbūt Lenkijoje pirmiausia pastebėjome šią problemą. Ir štai ūkininkai turintis veiksmų buvo skirti keli milijonai priemonių skubiems veiksmams, tačiau jokios paramos komisija iš pradžių neteikė, kai Rusija įvedė tos absurdiškus importo draudimus, nors būtent iš Rusijos į ES lygą ir atėjo. Taigi ir tos importas tačiau komisija tai nereaguoja. Tačiau pasakyti, kad tai tikrai yra problema, kuri paveikia visą Europą, lyga tikrai plis ir jau lyga sukėlė daug žalos, sukėlė žalos e, kaimo gyventojams e, Lenkijoje. Lenkija anksčiau turėjo prekybos perviršį kelių šimtų tūkstančių tonų, o dabar jau yra prekybos trūkumai, trūksta paramos kaimui ir paramos reikia daug daugiau negu yra skiriama. Paskutinė pastaba ponai Agniu, kuris kalbėjo apie, kurį nerimo kėlė Lenkijos turistai, kurie vyktų į Ktekalystę. Tai, na, Noriu pasakyti, kad e, Lenkijos ūkininkai netaip dažnai važiuoja į Jungtinę karalystę, tad nėra kur rūpintis pirmininkas. Na, manau, kad ponas Agnių turėjo kitą dalyką galvoje. Kalbėjo apie tai, kad žmonės darbo ieškos. Taip, pirmininkė, aš kalbėjau ne apie turistus, aš kalbėjau apie tuos žmonės, kurie dirbo keulių sektoriuje ir kurie važiuos dirbti į Jungtinės lystės fermas. Nes neteko darbo Lenkijoje arba Lietuvoje ir galbūt galėjau užsikrėsti nuo šernų e, šiose šalyse. Bet galbūt na, kilo be problemų. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū, pan pirmininkė. Taip reikia naujų priemonių, kaip kovoti su afrikiniu keulių maru. Ir komisija turi pateikti pasiūlymus. Kol kas jie mūsų netikina. Praėjusį kartą apie tai kalbėjome, štai kas yra negerai, kad plinta ta teritorija, kuri yra paveikta keulių maro. Ponas Ropė gerai išmano situaciją. Tad kėl klausimas, kaip čia yra su lyga? Ar e, šernai jau turi imunitetą, ar jie vis tik e, padvesia, kai užskričia šią lygą? Nes jeigu jau turi imunitetą, tai tuomet, na, viskas perskilia visai kitą lygį. kyla klausimas, kodėl nepavyksta sukurti vakcinos. Ar tiesiog vaistų pramonė mano, kad šis klausimas nėra pakankamai svarbus. Na, galbūt neužtenka rinkos tokių vakcinų kūrimui. Ir jeigu taip yra, tai ką galime padaryti? Galbūt galime paramos skirti. Kitas klausimas. Kaip galime paremti žemės ūkį šiuose regionuose? negalima leisti, kad tos valstybės, kurios labiausiai kenčia dar ir nuo embargo, kad tikrai prarastų savo pozicijas ir kad atsidurtų labai blogoje situacijoje. Tad reikia, reikia imtis daugiau veiksmų, kad padėtumėme šalims. Ačiū. Labai ačiū. Aš taip pat turiu klausimą. Kaip Europos komisija vertina, vertina grėsmę kad, e, kad lyga toliau plis nuo, nuo šernų. Galbūt Sanko dekratos tolgis atsakyti. Kokios grėsmės? Ačiū daug buvo užduota klausimų susijusių su mano pranešimu. Pradėsiu nuo pradžių. Kelis kartus buvo kalbėta apie kilmę. Taip, Gruzijoje viskas prasidėjo, e, o į Gruziją pateko iš Mozambiko e, per maisto produktus, e, kurie nebuvo tinkamai termiškai apdoroti. Žinote, kad ES taisyklės yra labai griežtos maistas, kuris atkeliauja laivais arba lėktuvais Europos Sąjunga, negali būti vartojamas Europos Sąjungoje, jis turi būti sunaikinamas prie sienos. Ta pati galima pasakyti ir apie mėsos asmeninį importą. Negalima parsivežti pieno, sūrio ar kumpio iš kitų šalių, ne iš ES, nes tuose produktuose gali būti užkratų. Noriu pabrėžti, e, kad e, Jungtinėje karalystėje 2001 metais buvo didžiulė epidemija, kai buvo e, nužudyta 8 milijonai avių. O lyga prasidėjo, kadangi nelegaliai atliekomis prie Newcastle buvo maitinami prie sienos buvo maitinami gyvuliai ir nebuvo tinkamai viskas sunaikinta. Žinome, kad tokie produktai yra labai pavojingi ir todėl turime griežtas taisyklės. Tas nelegalus importas yra būtent keleivių atsivežami produktai. Noriu pabrėžti, kad kiaulieną į ES galima importuoti tik iš e, nedaugelio kitų šalių. E, taigi, neteisėta veikla ir toliau lieka neteisėta veikla. E, toliau laukiniai gyvūnai yra lygos šaltinis. Ta pati matėme su paukščių gripu, kai laukiniai paukščiai H1N1 atnešė arba H7N7, kuris atkeliavo Junktinę karalystę. Vėlgi e, buvo užkrėsti, užkrėstos vištos Anglijoje. Žinome, kad laukiniai gyvūnai gali perduoti ligas ir taip atsitinka vis dažniau. Už tai mes labai griežtai viską kontroliuojame vietoje. Buvo paminėta didelė ferma Lietuvoje, ponas Ropė apie tai kalbėjo. Mums tai yra mistika. Bio sauga tame ūkėje tikrai buvo labai aukšto lygio. Visgi prieš dešimt dienų lankėsi misija tame ūkėje ir žinome, jog virusas gali būti labai atsparus laukinėje gamtoje. Buvo kalbama apie tai, kad šernai gali perduoti virusą iš miškų į ūkius prie namų, tikrai taip. Už tai mes ir pabrėžiame bio saugos reikalavimus. Jie yra būtini ir ūkiuose. Taip pat jais turi vadovautis tie žmonės, kurie vyksta į mišką per savaitgalį, pavyzdžiui. Nes bat, ant batų galima parsinešti užkratą. Už tai per pastaruosius e, trejus metus buvo skirta 4 milijonai eurų tam, kad e, didintume informuotumą ne vien tik tai ūkininkų, ne vien tik tai veterinarijos specialistų, bet ir eilinių piliečių, kurie lankosi miške savaitgalį. Kitas svarbus dalykas buvo paminėti tie, kurie atvyksta į ES su, su muštiniu rankinėje. Tai nėra legalu, negalima to daryti. Mes e, todėl prašome valstybių narių didinti informuotumą pasienio kontrolės e, postuose. E, tam ir yra reikalingos informuotumo kampanijos pasienyje tam, kad neatsivežtų piliečiai maisto produktų į ES. Kaip jau sakiau anksčiau, tai rimta lyga ir biosauga čia yra pats svarbiausias faktorius. Ar mes įmamės pakankamai veiksmų? Nežinau, ar pakankamai, bet e, nelabai ką e, daugiau galime daryti. mes siuntėme daugiau mokslinių ekspertų, daugiau specialistų į tas keturias šalis nei bet kada anksčiau. Mūsų ekspertai ten lankėsi daugiau nei 15 kartų. Kiekviena, į kiekvieną paveiktą valstybę narę buvo vykstama keletą kartų. Vyko mokymai, mokymo, pagal mokymo programą buvo organizuojami renginiai tose keturiose paveiktose valstybėse narėse. EFSA taip pat teikia patarimus komisijai ir jie nuolat dirbo šiuo klausimu. Per artimiausias dienas bus pateikti tie patarimai tam, kad mes galėtume geriau valdyti lygos protrukius. Kalbant apie zonas, jau sakiau, kad po vasaros mes peržiūrėsime suskirsimą į zonas, kuris buvo taikomas iki šiol. E, manome, kad lygos pikas vyks būtent vasarą. Tuomet jauni šernai pasitrauks nuo savo būrių, žvalgysis kitose teritorijose ir taip lyga tikėtina plis toliau. O po vasaros mes jau peržiūrėsime esamas zonas. Apribojimai galioja, praėjusią savaitę Lietuvoje apie tai kalbėjome yra leidžiamas judėjimas e, tarp e, to paties statuso zonų. Anksčiau tai nebuvo leidžiama. E, taigi iš Lenkijos zonos galima gabenti kiaulės į Lietuvos zoną abiem kryptimis. Rusijos embargas. Mus tai šokiravo. Rėmėmės visų veiksmų, kurių galėjome. Negaliu pritarti pastabai, kad mes e, nereagavome į susikloščiusią padėtį. Tai pirmas kartas ES istorijoje, kai mes e, fitosanitarijos srityje pradedame ginčą prieš kitą šalį už tai, kad jie netaikė e, principų kurie yra numatyti pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos kodekse. Mes Tikimės, kad e, PPO taryba pateiks savo sprendimą e, kitų metų pradžioje. Embargas iš trečiųjų šalių. E, čia ypač Lenkijai tai yra aktualu kelios šalis uždraudė eksportą kiaulienos iš Lenkijos. Mes taip pat stengiamės su tuo kovoti. Dabar kovojame su Japonija Manau, žinote, kad Lenkijos ministras prieš kelias savaitės lankėsi Japonijoje ir patikė savo argumentus. Darome tai, ką galime. Yra e, tų šalių, kurios e, užtrūdė eksportą, bet taip pat e, yra ir tokių, kurios visiškai mumis pasitikė ir kurios priemonių nesėmė. Čia norėčiau paminėti Kanadą, JAV, Australiją, Naująją Zelandiją tos šalis jokių priemonių nesijėmė prieš Europos Sąjungą. Regionalizavimo principas yra tinkamai taikomas ES ir to šalis žino, kad gali pasitikėti mūsų eksporto kokybę. Apribojimai, kurie yra numatyti tose trijose zonose, yra taikomi ir eksportai trečiasios šalis. Tai mes į trečiasios šalis neeksportuojame tų produktų, kurių negalima e, laisvai pervežti ir pačioje Europos Sąjungoje. Vėlgi tai yra JAV, Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija nesėmė jokių e, priemonių, kaip jau sakiau, ir į tas šalis vis dar galima eksportuoti Lenkijos kiaulieną. Vakcinavimas. Tai paskutinė bus mano pastaba. Nėra dabar vakcinos. Daug buvo tyrimų atliekama, buvo ieškoma tos vakcinos. E, septintoji e, programa numatė 9 e, milijonus eurų per pasiruosius keliarius metus šiam tikslui, bet problema ta, kad mokslininkai neranda antigenų kurie gamina antikūnus. Ir už tai vakcina neegzistuoja. Mokslininkai nesitikė, kad artimiausioje ateityje bus rasta vakcina. Visgi darbas šioje srityje yra tęsiamas. Mes finansiškai remsime ir pavyktas valstybės narės. Jau sakiau, kad per pasiruosius trejus metus buvo skirta 18 milijonų eurų tą paramą teiksime ir per tolesnius metus. Įskaitant ir tas priemonės, kurios paprastai nėra finansuojamas veterinarijos sektoriuje, jau minėjau informuotumo kampaniją, reikėtų nepamiršti ir laukinių šernų klausimo, reikia, kad jie būtų surinkami, kad jie būtų testuojami. Tai taip pat bus bendrai finansuojama per ateinančius metus. Tai tiek, manau, kad atsakiau į daugumą klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Diskusijos buvo itin svarbios. Norime, kad būtų išlaikytas saugos lygis. Labai svarbu pasirenkti tokiems protrukiams. juk e, jų apimtis gali būti milžiniška ir tuomet reikės imtis plataus pobūdžio veiksmų. Negalime eliminuoti dešimties tūkstančių gyvūnų, mes privalome nepamiršti visų šių problemų privalome imtis kampanijos, kad ir visuomenė žinotų, kokia ši problema. Lygos plitimas yra nevienodas ir už tai mes turime labai rimtai viską spręsti. Jau girdėjome, kad ūkininkai patiria didžiulius nuostolius, kartais jie yra neteisingai įtariami ir to pamiršti nereikėtų. Savame suprantama priemonės kartais naudingos, kartais netiek naudingos, bet vis tiek norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad dalyvavo diskusijose. Ir dabar jau mes baigėme šio darbo tvarkės punkto nagrinėjimą trumpą pertrauką ir tuomet e, pereisime prie koordinatorių posėdžio. E, be to, trečią valandą atsineškite balsavimo korteles, balsuosime, o koordinatorių prašau pasilikti salėje.